So, Kolleginnen und Kollegen, wir fangen an. Taigi, kolegos, pradėkime. Noriu pasveikinti visus kolegas, kurie dalyvaus mūsų posėdėje. Jau po 9.5 turime pradėti nes iš tiesų darbo atvarkė šiandieną numatyta labai aktyvi. Tad norėčiau pradėti. Pradėsiu nuo to, kad e, yra estų, maltiečių, kruatų atstovų. Toks yra mano pirmasis pranešimas. Antrasis yra toks, kad 28 dieną, tai yra šiandieną, bus nuo pusės pirmos iki antros valandos, iki be 15.03 po pietų, ASP 7C 50 salėje vyks seminaras apie sveikatos ekonomiką. Ir dar vieną turiu pranešimą, kad lankysis aštuonių žurnalistų grupė nuo trečios valandos iki pusės septynių vakare. Juos pakvietė ponė Zipner. O rytoj pas mus lankysis studentų grupė. Tai yra trečia kursai ir ketvirta kursiai iš Olandijos universiteto kolegos Myhout pakviesta lankytojų grupė tai yra. Taip pat e, Sanko generalinio direktorato stažuotojai mūsų aplankys šiandieną po pietų. Dar vienas pranešimas yra toks, kad Europos parlamento delegacija į Pietų Aziją mus pasikvietė susitikti su jais rytoj nuo pusės dvylikos Ten bus kalbama apie COP18. Keisimės nuomonėmis tais klausimais. Ir rytoj dar primenu, kad mūsų laukia balsavimas ir debatai, bet būtų iš tiesų puiku, kad jeigu bent vienas narys iš kiekvienos frakcijos galėtų nuvykti į mano ką tik minėtą susitikimą, dalyvauti ten būsimose diskusijose. O dabar galime tuomet pereiti prie darbo tvarkės tvirtinimo šiandienos posėdžiui. Manau, kad jos taisyti ir koreguoti nereikia. Ar būtų pageidaujančių, ką nors pakeisti darbo tvarkėje? Ne. Gerai, tuomet reikia patvirtinti praėjusiu posėdžio protokolą. Jį patvirtiname. Ir taip pat pasirengimas 16 sitės šalių konferencijai, COP 16 tai yra ketvirtasis darbo atvarkės punktas, pas mus e, lankosi svečias e, Džonas Senklonas, kuris mums pristatys esamą padėtį. Ir ilgiau siūlau nebegaišti. Tik noriu pasakyti, kad mes labai nekantri laukiame jūsų pasisakymo, tad žodis jums. Thank you very much, Chair, and good morning all. Labas rytas, Pone pirmininkė, labas rytas visiems. Dėkoju už tai, kad mane pasikvietėte dalyvauti šiandienos diskusijose. Ir taip pat noriu padėkoti CITA sekretoriatui ir visai jų bendruomeniai už labai aktyvę paramą iš ES pusės 27 valstybių narių ir kiekvienos atskirai ir visų kartu ir ypatingai noriu padėkoti Europos komisijai už jos rodomą paramą. Kitų metų kovo mėnesį vyks 16, šalių, 16 šalių konferencija. Tas sustikimas vyks tuo pačiu metu, kai minėsime 40-asias konvencijos e, metinės. Ši konvencija buvo patvirtinta Vašingtone konferencijoje, kuri vadinosi Pasaulio gyvosios gamtos konferencija. Ja organizavo Junktinės tautos, tad atitinkamai ta konvencija ir vadinasi Vašingtono konvencija. Kitas sustikimas bus be galo svarbus e, kelių, kelioms gyvūnijos rušims mūsų planetoje. Tas sustikimas vyks tuo metu, kai mes dabar išgyvename labai prastą situaciją, kur Dramblio kaulo krante yra brakonieriaujama, žudoma daug gyvūnų ir situacija yra blogesnė negu kada nors buvo per pastarosius 20 metų. Taip pat Afrikos e, raganosiai yra žudomi. Praėjusiais metais 13 e, raganosių buvo nelegaliai nužudytų. Taip pat e, ne, nelegaliai yra žudomi ir drambliai, ne vien tik raganosiai. Ir mes labai norėtume šitas tendencijas sustabdyti. Pastebėjome, kad jau dabar prasidėjo profesionalus brakonieriavimo era. Tai nusikalteliai dalyvauja tokioje veikloje, kiti piktavaliai, taip pat žudomi ir rangeriai, Kenijoje dešimt tokių pareigūnų buvo nužudyta, Taip pat yra papirkinėjami vietos pareigūnai, vietos gyventojai, tai yra papirkinėjami taip pat vietos valdžia tam, kad būtų primami atitinkami brakonieriams naudingi teisės aktai. Tad COP16 yra ir skirta spręsti ir nagrinėti tokiems klausimams. Būtent tam, kad šių nuostabių gyvūnų rūšių e, žu, nelegalaus žudimo tendencijos būtų kaip nors sustabdytos. Taip pat kalbėsime apie jūros rūšis, e, pagal šią konvenciją yra saugomos tam tikros ryklių rūšis ir taip pat med, kai kurie medžiai. Taigi šita konvencija yra e, viena iš pagrindinių priemonių, kurioje yra kalbama ir apie pasaulinį priekybos tam tikrą medieną reglamentavimą. Tad čia labai aktyviai dalyvauja ir pasaulio medienos organizacija, kalbant apie jūros e, gyvūnus. Kaip jau minėjau, rykliai bus sulauks labai daug dėmesio ir taip pat e, tam tikri medžiai. Taip pat e, reikės pakoreguoti kai kurias apibrieštis ir išvardyti tai bus daroma kalbant apie įvežimus iš jūros ir taip pat bandysime parengti e, pavojų atsidūrusių ryklių rūšių sąrašą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, yra parengta pirmoji e, iniciatyva, kurią inicijavo pasaulio gyvosios gamtos fondas. Ir tiesiogiai iš to fondo e, konvencijos šalis siekti paramos negali, tiesiog tas fondas finansuoja iniciatyvas, todėl mes diskutuosime, ar reikėtų keisti tokią padėtį ar ne. Klausime citės e, narių nuomonės. Ir taip pat kalbėsime apie įvairias sinergijas. Mūsų strateginė vizija turės būti peržiūrėta ir taip pat e, peržiūrėsime uh, E, dabartinius mūsų tikslus. Šveicarijos vyriausybė patikė konkretų pasiūlymą dėl to, kad reikėtų sustiprinti e, sinergijas tarp visų ir ryšius tarp visų konvencijų susijusių su gyvosios gamtos apsauga. Taip pat e, vyksta tarptautinis konsorciumas skirtas kovai su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą. Bet mes pasikvietėme juos, taip pat pakvietėme pasaulio banko atstovus ir taip pat pas, e, pasaulio muitinių organizaciją. Visą tai yra daroma tam, kad visos nacionalinės vyriausybės, e, kiek galėdamos, prisidėtų prie kovos su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą. Taigi, pirmininkė, iš tiesų noriu pasakyti, kad būsimo, būsimo šalių konferencija yra labai svarbi, ypatingai toms e, mano minėtoms gyvūnų rūšims patenkančioms į konvencijos taikymos rytį. Ir iš tiesų taip yra todėl, kad e, vis stiprėja nelegali tų rūšių medžioklė ir prekyba e, jomis. Taigi, tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų, kad tai sustabdytų. Dėkui. Skanu. Ačiū, ponė Skandonai, už įžangą į diskusijas. Kovo 14 dieną, man atrodo, vyks konferencija ir iš jūsų pasisakymo tapo aišku, kad reiks daug ką nuveikti ir parlamentas pateiks žodinį klausimą tarybai ir komisijai, taip pat ir rezoliucijos tekstą, kad būtų galima pasirengti šiai konferencijai. Tos rezoliucijos bendrautoriai išvardinti ir ponas Ziveris dabar ir pasisakys vienas iš autorių pirmasis. Uh, Ačiū. Ester Langen šiandien nėra dėja posėdėje. Aš norėčiau padėkoti kalbėtojui už įžanginį žodį. Jeigu pažvelgtumėme į skaičius, pamatytumėme, kad daug rūšių, daugeliu rūšių iškilęs išlikimo pavojus, na ir reiks čia daug nuveikti darbų. O mes Europos parlamente turime kreiptis į šalis, pasirašusiasias šalis, kad būtų gyvendinamos atitinkamos konvencijos nuostatos, reikalingas skaidrus sprendimų prieimimo procesas. Turime aiškiai pasakyti, kurio šalis siūlo atitinkamus e, pasiūlymus, tai ta informacija turi būti viešai skelbiama nes slaptų balsavimų yra primami sprendimai, tai numatyta darbo tvarkos taisyklėse. O aš manau, kad reikia išvardinti tas valstybės, kurios pasisako prieš tam tikrų rūšių apsaugą. Tam, kad aiškiai visuomenė žinotų, kokios yra tos valstybės. Taip pat turime numatyti pakankamai finansinių priemonių kad būtų galima deramai atlikti darbą, pavyzdžiui, užkertant kelią dramblių žudimams, Mike programa. Tai yra labai svarbus konvencijos aspektai. Negalime to perkelti į antrąjį priedą, turime tam pasipriešinti, nes tokios rūšys, rūšys turi būti deramai saugomos. Dabar išvežimų, įvežimų iš jūros politika jeigu jūr, jūra nepatenka į vienos iš šalių teritoriją, vis tiek turime atitinkamai tą sritį reglamentuoti. Mes žinome, kad trūksta duomenų apie žuvų rūšis, taip pat turime pasirūpinti rykliais atitinkamai. Taigi aš paprašyčiau generalinio sekretoriaus, kad jis kreiptųsi į pasirašysias šalis, siekiant, kad, siekiant pačios efektyviausios apsaugos, tam, kad būsimoms kartoms paliktumėme kažkokį tai paveldą. Pirmininkas, dėkoju. Pone Karanpach. Ačiū. Aš manau, kad visi rezoliucijos autoriai gan sėkmingai kartu padirbėjo. Turiu pasakyti, kad daug lobistinės veiklos vyko mūsų, vykstant mūsų darbui. Na ir jeigu pažvelgtumėme į rezoliuciją, pamatytumėme, kad yra tam tikrų apribojimų, buvo tam tikrų apribojimų dėl, dėl vertimo terminų, nes buvo pasiūlyta nemažai pakeitimų. Ir dabar dar pakeitimų pateikimo terminas yra pratestas, taigi dar yra galimybė pateikti pakeitimus. E, dėkoju, ponė Skanonai, už jūsų įžanginį žodį ir aš irgi norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą rengiant rezoliuciją Na ir galiausiai dar norėčiau Janį padėkoti už tai, kad prisidėjo rengiant rezoliuciją. Aš nekartosiu to, ką sakė ponas Skanlon, Skanlonas ir keli kolegos, būtent, kad e, labai svarbu, svarbus yra COP susitikimas Bankoke, įvyksantis kitais metais. Ir ypatingai kalbant apie medienos rūšis, medžių rūšis ir gyvūnų rūšis, jūrų gyvūnų rūšis. Tai yra tikrai labai svarbu. Norėčiau paminėti dar vieną konkretų dalyką, būtent, kad brakonierių veikla pasaulyje yra labai išplitusi ir buvo minėti ir raganosiai. Anksčiau tik tai 15, tarkim 2007-aisiais buvo sumedžiota nelegaliai, dabar daugiau nei 500. Tai problema labai rimta ir anksčiau iš tiesų brakonieriai buvo tokie, na, pavieniai vagišiai, o dabar jau yra gerai organizuotos nusikaltėlių grupės. Tai reiškia, kad mes irgi turime suaktyvinti veiksmus, nes dabar kovojame ne su pavieniais vagišiais, o kovojame su tarptautiniais nusikaltėliais. Tai yra 10 milijardų dolerių per metus rinka, milžiniška rinka. Ir man didžiulį įspūdį paliko prieš tris savaitės girdėta Hillary Clinton kalba. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad būtent valstybės sekretorė pasisakė. Tai nebuvo aplinkosaugos specialistas, o valstybės sekretorė, kuri pasakė tą kalbą ir daug dėmesio, labai daug dėmesio skyrė brakonieriavimui ir nusikaltimams prieš gyvąją gamtą. Uh, ne vien tik bandant išsaugoti planetą Žemę ir jos e, gyvūniją, augaliją, bet ir kitus poveikius, saugumo problemą. Tai kelia ir sveikatos problemų, taigi iš ties tai nėra vien tik tai tam, tiktų, tam tikrų rūšių išnykimo problema, bet kur kas platesnė bėda. Ir labai svarbu, kad ir Europa suaktyvintų savo pastangas. Ir ne vien tik tai komisaras Patočnikas turėtų kovoti prieš uh, gyvosios gamtos e, nusikaltimus, nusikaltimus prieš gyvąją gamtą, bet ir ponia Ešten ir kiti turėtų imtis šios problemos ir e, bandyti ją išspręsti. Pagyręs Hillary Clinton, turiu šiek tiek ir pakritikuoti valstijas. Ji minėjo, kad nelegali priekyba gyvosios gamtos rūšimis po e, priekybos narkotikais ir ginklais yra viena reikšmingiausių sričių, nelegalios priekybos sričių. Tačiau jeigu palygintumėme sumas, kiek skiriama kovai su narkotikais, daugiau nei 50 milijardų dolerių per metus, Amerikoje vien tik tai skiriama tam, palyginus su tuo, kas skiriama kovai su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą, tai irgi čia yra labai nedaug. 100 tūkstančių dolerių ji papildomai prieš tris savaitės numatė ir tą pareiškė savo kalboje, tai niekis palyginus su 50 milijardų dolerių, kurie yra skiriami kovai su priekyba narkotikais. Taigi aš manau, kad Junktinės Amerikos valstijos ir taip pat Europa turėtų geriau skirti finansavimą ir turime suaktyvinti tas pastangas. Nes e, turime ne vien tik tai kovoti su tarptautiniais nusikaltimais, bet bandyti ir įtikinti ypatingai Kiniją ir <clears throat> Pietričių Azijos šalis, <clears throat> kad sumažintumėme paklausą raganosių ragai, ragų paklausą kitų gyvūnų rūšių, nes e, iš tiesų čia yra problema, žmonės lopsta ir e, tarsi nori pademonstruoti savo turtus, įsigyja dramblio kaulo ar raganosių ragų. Taigi turime kažkaip kovoti ir su tokia problema. Ir norėčiau paklausti panas Skentino, ar ir citės čia kaip nors pasireiškia, nes prevencija irgi yra svarbu šalia tos realios kovos su nusikaltėliais. Interpolas, aišku, suvaidina svarbu vaidmenį, bet čia vėlgi pajėgumai riboti, uh, prieš vieną ar dviejus metus aš kalbėjau su vienu asmeniu, kuris kovojo su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą Pietričių Azijoje. Tikiuosi, daugiau dabar pareigūnų dirba šioje srityje, gal ponas Kentonas žino geriau. Tačiau pajėgumai tikrai problema yra didžiulė. Ir Europos komisijai dar užduočiau klausimą. Kokie yra komisijos planai, skatinant, stiprinant pastangas, e, kovojant su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą? Ar e, ne tik aplinkosaugos generalinis direktoratas, bet ir kiti komisijos padaliniai dirba šioje srityje ir galbūt kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis mes galėtumėme naujų paskatų suteikti šiai kovai. Dėkoju. Dėkojame dabar žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Eikut, dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Skanlanui už įžangą. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Esu tikras, kad jūsų įžanga buvo labai gera, kad jūs pabrėžėte sytės svarbą. Šis parlamentas e, tikrai tą svarbą suvokia ir visada vaidino svarbų vaidmenį formuojant ES poziciją. Nekartosiu tai, ką E, sakė mano kolegos, e, ponė Kadenbach, ponas Jan Gebrandy. Turbūt visiškai aišku, kad šiame parlamente e, tarp visų partijų yra tinkamas bendradarbiavimas ir dauguma, e, kurie e, norėtų, kad e, Tailando konferencija būtų aukšto lygio ir e, pasiektų savo tikslų. E, bet labai svarbu užtikrinti, kad ES vaidintų savo vaidmenį Bankoke. Ir aš norėčiau pasirauti komisijos, ar būsime šį kartą pasirengę laiku užtikrinti, kad kai e, atsiras skaidresnis balsavimas, tikiuosi, kad taip ir įvyks, bus daugiau atvir balsavimo, o neslapto, tad ar tada ES užsitikrins, pakankamą sąjungininkų skaičių. Man teko būti Dohoje ankstesnėme COP susitikime ir aš pamačiau, kad susidurėme su sunkumais įtraukdami į priedus e, daugiau e, rūšių Bet e, mes pralaimėdavome tą kovą. Kodėl? Todėl, kad kitos šalis buvo geriau e, pasiruošusios, Europai e, sunkiai sekėsi suformuluoti savo poziciją dėl paprastojo tuno Ir e, mes tą poziciją galų galę suformulavome tik tai e, sitės e, konferencijos pradžioje, tą pačią dieną, kai e, konferencija prasidėjo ir ES tai buvo skausmingas procesas. E, ir yra ir kitus ryčių, pavyzdžiui, dėl ryklių mes pralaimėjome. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad kol ES stengiasi bendrą poziciją suformuluoti, Visas kitos šalis dirbo, kad paremtų Kinijos ir Japonijos poziciją. Ir atvykus ES dar nesusitarus bendros pozicijos. E, e, mes balsavome tinkamai, bet kitos šalys ne. Ir todėl aš noriu klausti visų institucijų, ar šį kartą laiku atliekame namų darbus ir ką darysime, užtikrindami, kad mūsų poziciją palaikytų daugiau šalių, ne vien tik tai ES šalis. Štai didysis klausimas, kurį norėčiau iškelti. Ir man įdomu, ką, ką komisija mums pasakys apie tą strategiją, ar ta strategija tobulėja, ar mes esame pasimokę iš Dohos sitės konferencijos. Toks būtų mano pagrindinis klausimas. Dėl kitų dalykų visiškai aišku, kad mes e, stengiamės pateikti įvairiausių e, pakeitimų dėl konkrečių rūšių savo parlamento rezoliucijoje. E, esu įstikinęs, kad parlamente mes galime parengti gerą rezoliuciją. Ne čia problema. Problema, kaip užtikrinti, kad ta rezoliucija būtų įgyvendinama ir kad Bankokė mums pasisektų geriau negu kad Dohoje. Dėkui. Iš tikrųjų, e, visada išlieka ta problema, kad mūsų rezoliucijos yra geros, o praktikoje, tikrovėje viskas yra kitaip. Peter von Down. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tą trumpą įžangą į problemą, problemą, su kuria bandome kovoti. Aš esu ypatingai susidomėjęs brakonierių nusikaltimais ir jų veikla ir turiu pabrėžti, kad problema yra ta, kad gan ilgai mes kovojame šią kovą, tačiau ta kova neduoda jokių rezultatų. Metų pradžioje aš lankiausi Pietų Afrikoje ir vykau, nuvykau į nedidelį parką, kuris labai gerai prižiūrimas, saugomas Tačiau nepaisant tos nuolatinės apsaugos ir priežiūros, vis tiek e, raganosių, raganosiai yra žudomi ir jų ragai nuimami. Taigi, ką būtų galima padaryti? Aš manau, kad e, labai svarbu būtų kon, kon, labiau susitelkus e, kovoti su šiais nusikaltimais ir uh, Rezoliucijoje iš tiesų yra daug puikių elementų, tačiau aš manau, kad rezoliucijoje turėtų susitelkti ties keliais tik tai svarbiais elementais, vienu ar dviem. Brakonieriavimas, raganosių ragų nelegali priekyba ir labai svarbu, kad 2013 metais būtent būtų priimti atitink, atitinkami politiniai sprendimai. Ir taip pat reikia išsiaiškinti, kur būtų galima surasti finansinių išteklių, kad e, būtų skiriama didesnė parama tai kovai. Kalbėjome apie Junktinės Amerikos valstijas, tačiau žinome, kad dažnai tie pažadai yra tušti ir jeigu tik tai keli šimtai tūkstančių e- dolerių papildomai skiriama, tai čia niekis. Taigi turime daugiau susitelkti, konkrečiau dirbti šioje srityje, kad būtų galima pasiekti rezultatų. Tai 2013 metais turėtų būti pagrindinė mūsų veikla. Ir aš taip pat norėčiau užduoti generaliniam sekretoriui štai kokį klausimą. Ar matome kokių tai pozityvių poslinkių šioje kovoje su tokių gyvūnų apipjaustimais, žalojimais. Nes e, aš jokių ypatingų pokyčių nematau. Galbūt aš esu neteisus. Thank you. I, I agree with what's written. E, dėkoju. E, sutinku su to, kas išdėstyta rezoliucijoje. Sutinku ir su ta problema, kurią Amanda iškėlė. Iš tikrųjų, tai didžiulė problema, mm, e, nes e, rajų ir mantų įtraukimas į sąrašą ir labai svarbus, ypatingai dabar, kai, kai kuriuos ryklių produktus Kinijoje mm, pavyko uždrausti. Ir iš tikrųjų sutinku e, su teiginiu, kad čia kalbame taip pat ir apie saugumo klausimą. Mes e, matome, kad nusikaltėliai teroristai e, Afrikoje persikelia į kitas šalis e, tam, kad galėtų iš barkorenerimo finansuoti savo veiklą. Ir mes matome, kad net ir tuose mm, nacionalinėse parkuose, kur yra pakankamai apsaugos, jie pralošia prieš brakonierius, nes jų yra daugiau. Taigi E, iš tikrųjų, kodėl e, greta to, kad e, terorizmą stebime Afganistane ar Pakistane, negalėtume nusiųsti atitinkamos įrangos ir į Afriką, kad galima būtų stebėti brakonierių veiklą ir tokiu būdu padėti ir dramblių populiacijai, ir tiem žmonėms, kurie kovoja su brakonieriais. Dėkoju. Dabar norėčiau steigti žodį komisijai. Labas rytas visiems. Labai ačiū už e, susidomėjimą sitis. Mes iš tikrųjų manome, kad tai labai e, svarbus tarptautinis forumas, e, kovojant su nusikaltimais prieš gamtą ir skatinant tvarę prekybą. E, teisingai sakoma, kad ES aktyviai remia sitės, nors dar išlieka nemažai ir iššūkių. E, vienas iš jų, žinoma, yra brakonieriavimo krizė, kuri nekarta jau buvo paminėta. Kaip žinote, komisija dabar rengia tarybos sprendimą. Neseniai pradėjome vidaus konsultacijas dėl šio sprendimo ir po jų tada apibrėšime ES poziciją konferencijoje. E, dabar per anksti dar smulkmeniškai kalbėti apie tą pasiūlymą. Mes tik e, pradėjome jį svarstyti e, viduje. Jis kol kas svarstomas, bet turbūt reikėtų akcentuoti tris elementus, kuriuos norime ten atspindėti. Pirmiausia, norėtume užtikrinti, kad konvencija pilnai išnaudotų savo potencialą saugant jūrų gyvūnyje. Buvo paminėti rykliai ir mums atrodo, kad tai svarbi proga akcentuoti kai kurias iš tų rūšių ir e, labai gerai e, paminėti kad ES šią prasme ketina susijungti, apjungti savo jėgas su Latino Amerikos e, valstybėmis. Tai geras žingsnis, e, ypatingai kai kalbame, pavyzdžiui, apie kujariklius. Kitas dalykas. Mes turime stengtis pasiekti, kad konvencija taptų skaidresnė. Jau buvo kalbėta čia apie slaptą balsavimą. Manome, kad slaptas balsavimas neproporcingai sitės šiuo metu yra naudojamas pernelyg daug kartų raginama balsuoti slaptai ir mes norėtume apsunkinti tokią galimybę. Įdomu, kad ne tik ES to reikalauja, bet e, pavyzdžiui ir Meksika. Nors jų pasiūlymas gal ir nebus toks ambicingas kaip mūsų. Dar vienas e, skaidrumo elementas e, yra susijęs su tuo, kad mes bandysime išvengti interesų konflikto komitetuose E, kurie šiuo metu yra įsteigti sitės. E, šiuo metu nėra tokių nuostatų, kurios leistų interesų konflikto išvengti ir mes tenksimės pasiūlyti tam tikrą metodiką, kaip galima būtų tai padaryti. Na ir e, trečiasis prioritetas mums yra įgyvendinimas. Ponas Kernas, ponas Hambrandai jau akcentavo pagrindinės problemas susijusias su įgyvendinimu, praktiniu įgyvendinimu. Rezimuodamas mūsų poziciją, galbūt e, gana grubiai, e, noriu pasakyti, kad E, mes ne tiek norėtume kuo daugiau rūšių įtraukti į sąrašus, kiek užtikrinti, kad jau tos rūšys, kurios įtrauktos, būtų geriau apsaugotos. Ir Tailandė mes kaip tik ketiname labiau akcentuoti įgyvenimo dalykus. E, ponas e, Gerbrandy klausė komisijos, ką mes darome kovodami su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą. Mes remiame konsorciumą, kuriame dalyvauja ir SITES sekretariatas ir Interpolas. Man atrodo, tam esame paskyrę apie 2 milijonus eurų, e, kad galėtume suaktyvinti kovą su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą. Turiu taip pat pasakyti, kad ne vien tik tai ponas Patočnikas ar e, aplinkos generalinio direktorato žmonės, kurie dirba šitoje srityje, bet taip pat ir vystomojo bendradarbiavimo kolegos, kurie, kurie taip sakant, kūruoja sitės finansavimą, yra įsitraukę į šį darbą. Man regis, ponas Eichhautas taip pat klausė, ar E, nebandome mes e, visapusiškiau ir išmoningiau e, mėgsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis valstybėmis. Aš jau paminėjau, kad yra ir kitos šalys, kurios teikia pasiūlymų dėl rušių įtraukimo į sąrašus ir mes jas tada remiame, aš paminėjau ryklius konkrečiai, dabar matome, kad lyginant su situacija prieš tris metus e, čia yra pasistumėta į priekį, tuo stengiamės pasinaudoti. Na ir žinoma, su valstybėmis narėmis stengiamės e, plėsti savo bendradarbiavimo strategiją su kitomis valstybėmis, bandome koordinuoti savo veiklą. M, mm su svarbiais e, partneriais tokiais kaip JAV, e, su kuria e, mes sitės forume labai dažnai sutarėme, nors ne visose aplinkosauginėse forumuose tai pavyksta su JAV padaryti. Taigi dirbame ir su kitomis valstybėmis, kurių interesai yra panašus ir su kuriomis mūsų manimų mes galime daryti sąjungas. Uh, Taigi e, veikiame kiek įmanoma aktyviau dirbdami ir su kitais. Tiek, tad ir te turėčiau ką pasakyti. Dėkoju, panė pirminkė. Dėkoju už paaiškinimus. Ir norėčiau suteikti žodį generaliniam sekretoriui. Dėkoju pirmininkė, Dėkoju už jūsų išreikštą paramą konvencijai šį rytą. Iš tiesų, tai yra labai svarbi konvencija, kaip jau buvo pastebėta. Bet sitės tarptautinis, tarptautinė priekyba gyvosios gamtos produktais būtų nereglamentuojama. Galima būtų priekiauti bet kuo, tarp bet kokių valstybių, bet kokiais kiekiais. Ir tik tai dėl CITES konvencijos yra sukurta reglamentacinė sistema, kuri e, įpareigoja E, arba neprekiauti 35 tūkstančiais konvencijoje išvardytų rūšių, arba jeigu tokia prekyba vyksta, tai tai turi būti daroma tausiai ir tvariai. Jeigu nebūtų CITES konvencijos, nebūtų jokios kontrolės. Tanzanijos pasiūlymas pardavinėti dramblio kaulą galėtų vykti labai laisvai. Jie galėtų priekiauti dramblio kaulų bet kokiais kiekiais ir bet, su bet kuo. Taigi šita konvencija yra iš esmės gyvybiškai svarbi. Tai jie reglamentuoja priekybą tokiais, e, tokiamis prekiamis ar produktais tarp 176 šalių. Tai reglamentuoja įvairiaus lygio priekybą, pirmojo priedo e, gyvūnais prekiauti apskritai negalima, kiti priedai reglamentuoja ribotą priekybą. Tad labai svarbu, kad visi pripažintų CITES konvencijos svarbą, kadangi ji reguliuoja priekybos veiklą ir jos plėtrą. Tai yra ir ekonomiškai, ir aplinkosauginė prasme labai svarbi konvencija. Tad manau, kad visi tą puikiai ir suprantame. Taip pat Junktinėse Amerikos valstijose aukščiausiame politinėme ligmenyje. Tai jau buvo pripažinta, kaip sakiau, valstybės sekretorė Hillary Clinton minėjo, e, kiek aktuali šita problema Šiaurės Kamerūne. Taip pat buvo nustatytas atvejis, kai 450 dramblių buvo sumedžiota ir jų iltis buvo parduotos. Bet aišku, šita situacija nėra išskirtinė kamerūne. Yra pen... E, kelios šalis Afrikoje, nors kamerūne situacija yra prasčiausia. Ir iš tiesų negalima sakyti, kad niekas e, ne, negina gyvosios gamtos. Yra patruliai, kurie yra e, apsiginklavę ir gali imtis atitinkamų veiksmų, tačiau tų pajėgų nepakanka. Reikia, kad toje veikloje dalyvautų ir policija, ir muitinė, ir netgi kariuomenė. Tad aš girdėjau dar vieną pristatymą iš Amerikos, ką sakė senatorius Kennedys. Jisai kalbėdamas apie neteisėtą priekybą dramblio kaulų Afrikoje, išvardijo bent keletą aspektų. Jis kalbėjo apie tai, kad e, tokia priekyba kelia grėsmę ir vietos bendruomenėms. Jos neturi galimybių tobulėti teisėtais būdais, taip pat gerinti savo gyvenimo sąlygų teisėtais būdais. Taip pat be abejo negalima pamiršti ir pražiūrėti aplinkosaugos klausimų. Ir žiemą buvo nusiųsta Junktinių tautų saugumo tarybai e, laiškas. E, kuriame buvo įvardyjama, kad Dramblio kalas yra naudojamas ir ginklams įsigyti. Taigi yra labai daug tokių plačių aspektų susijusių su nelegale prekyba gyvosios e, gyvąją gamtą. O ką mes bandėme padaryti? Mes sukūrėme konsorciumą. Mes suprantame, kad reikia gerai ginkluotų grupuočių, kad galėtume kovoti su brakonieriais, kurie yra nemažiau ginkluoti. Todėl mes ir sukūrėme tokį konsorciumą, kuris uh, susidaro iš kelių suinteresuotų šalių - pasaulio banko, pasaulio mūtinės organizacijos, jungtinių tautų, atitinkamų institucijų ir mes šitam konsorciumui ketiname suteikti reikalingos informacijos, reikalingas pajėgas tam, kad policija, mūtinė, teisingumo sistema galėtų ir turėtų instrumentus, kaip kovoti su susikloščiusią situaciją. Pasaulio mūtinės organizacija parengė netgi atitinkamą programą pavadinimu GAPEN E, kuri yra skirta e, susekti nelegalę priekybą draudžiamomis gyvūnų rūšimis. Ir šita programa yra finansuojama iš išorės, tačiau yra paskirta nemažai asmenų, darbuotojų, kurie bus atsakingi už būtent šios klausimus. Taip pat Jurijus Fedotovas e, su manimis susisiekė ir įvardijo savo asmeninį uh, interesą kovoti su tokia nelegalia priekyba. Tad e, matomas e, stiprus ryštas jungtinių tautų kontekste kovoti su nusikaltimais prieš gyvąją gamtą. Tad manau, kad vilties yra, jeigu mes sulauksime susidomėjimo ir e, ryšto ne tik tai iš JAV politinio ligmens, bet ir ES. Ir jeigu policija, muitinės, teisingumo sistema taip pat pripažins, kad tai yra ir jų reikalas, manau, kad vilties yra. Aš turiu vilties. Matėme, kiek ši problema svarbi, matėme, kad tokia prekyba yra visiškai netvari ir e, jos lygis nesustabdomai auga ir iš tiesų, jeigu mes jo dabar nesustabdysime, daug gyvūnų rūšių išnyks ir taip pat e, dramblių ir kitų gyvūnų rūšių vietos populiacijos išnyks. Tad mes turime įgyvendinti tokį savo pasirižimą. Jeigu pažvelgsime į kitas rūšis, tigrai taip pat labai mažėja, tigrų skaičius labai mažėja, jų beliko be net 3 tūkstančiai laisvai gyvenančių. Taip pat raganosiai gyvena, viena raganosių rūšis gyvena tik tai e, Indonezijoje, taip pat kalnų gorilos, jų tik tai 300 liko. Tad iš tiesų reikia sustiprinti teisės saugos pajėgas. Reikia, žinoma, atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės e, ginasi, sakydamos, kad tai yra jų kultūrinė praktika, bet negalima pateisinti tokio e, gyvūnų naudojimo, kuris priveda prie jų išnykimo ir raganosiai. Da, kai kurios šalis sako, kad raganosiai ir jų e, tam tikros kūno dalis yra naudojamos kaip afrodizijakas, tačiau niekada anksčiau taip nebuvo jos naudojamos. Tai yra naujas pasiteisinimas sugalvotas. Tad mes turime ieškoti būdų ir kaip kalbėtis su tomis valstybėmis vartotojomis, kurios perka tokius gyvūnų produktus. Ir e, suprantu, kad laiko reikės nemažai, bet e, mes turime stengtis ir kovoti su tokia priekyba, mažinti jos paklausą ir stiprinti teisėsaugos pajėgas. Tad iš tiesų noriu padėkoti Europos komisijai e, už visą jų indėlį kovojant su dramblių medžiokle, jie atliko labai gerą analizę e, apie tai, kokia yra šios gyvūnų rūšės padėtis ir tokie vertinimai labai svarbus, norint nuspręsti, kokių priemonių imtis. Tad aš noriu tik tai pasakyti, kad mes turime faktus, turime skaičius, čia nėra kažkokios spėlionės ir reikia imtis konkrečių veiksmų, tad labai dėkoju Jums už paramą. Mes manom, kad reikia politinio susidomėjimo, taip pat pakankamo finansavimo nes finansavimo reikia ir sekretoriatui palaikyti, tu kalbu apie konvencijų sekretoriatą, taip pat apie citas įgyvendinimo veiklą, jai reikia finansavimo, tad be to neišgyventume, kaip ir be politinės valios. Ir dar vienas dalykas dėl įvežimų iš jūros. Iš tiesų tai yra aktualus klausimas, labai glaudžiai susijęs su pasiūlymu išvardinti tam tikras gyvūnų rūšis, ypatingai ryklius, kurie yra išvežami iš, įvežami iš jūros. Tad čia dar vyksta dėrybos, bet mes tikimės, kad per COP16 pavyks tas dėrybas baigti ir tokiu būdu pažengsime e, bent kiek pirmin, saugodami ir šias gyvūnų rūšis. Taigi, pirmininkė, dėkoju dar kartelį ir dėkoju už užduotus klausimus, tikiuosi, kad atsakiau juos. Dar kartą dėkoju ES ir kiekvieną iš 27 valstybių narių atskirai ir ypatingai iš Europos, e, Europos komisijai dėkoju už jūsų paramą. Ja, Ačiū, ponė Skenlonai. Dėkoju, kad atsakėte į klausimus. Na, aš manau, kolegos šiandien tikrai pasinaudojo galimybę ir sužinojo daug dalykų. Panašu, kad mūsų laukia nemažai darbo, bandant apsaugoti rūšis ir daug parengiamojo darbo tam, kad būtų galima apsaugoti pasaulyje gyvenančia, gyvenančias rūšis. Tai yra vis didesnis iššūkis dėl gyventojų skaičiaus didėjimo. Sutinku su jumis, kad reikia kaupti duomenis apie tramblius, tarkim, nes tokiu būdu galėtumėme pateikti labai svarius argumentus, pagrįstus argumentus. Ir galėtumėme pasiekti pažangos šioje kovoje. Atrodytų lyg judame į priekį per lietai, bet svarbiausia, kad turime puikų teisinį pasaulinį pagrindą. Pirmasis priedas, kur visiškai negalima prekiauti rūšimis, antrasis, trečiasis priedai, kur reguliuojama yra priekyba. Norime siekti dar daugiau, bet suprantu, kad tai bus vienas iš jūsų iššūkių COP16 posėdėje. Tiesiog bandyti dar žengti tuos tolesnius žingsnius. 12 metų lapkričio 30 diena yra pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas. Balsuosime sausio 23-24 dieną, o vasario mėnesį rezoliucija pateks į plenarnį posėdį. Taigi, turime pakankamai laiko dar, kad galėtumėme nusiųsti tą signalą dėl konvencijos. Dėkoju, kad atvykote šiandieną, daug iš jūsų šiandien sužinojome ir linkime jums visokiojo pasiekmės ateityje. Dėkoju. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Taigi dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Penktasis darbo tvarkės punktas. Ir šeštasis taip pat. Kalba eina apie laivų perdirbimą. Šeštasis punktas yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimo. Džiaugiuosi, kad tuos du klausimus galime aptarti kartu. Na ir norėčiau žodį iškart suteikti komisijai. O po to pranešėjas, pranešėjai pasisakys. Ir dar turime vaizdinės medžiagos, trijų minučių filmuką apie tai, kaip laivai yra realiai perdirbami. Tiesiog, kad aiškiau įsivaizduotumėme, kaip ten tie laivai yra apdarojami, apdarojami ir perdirbami. Tiems, kurie neturi pakrantės, gyvena toliau nuo jūros, gal jie geriau įsivaizduos, kaip tai vyksta. Bet pirmiausia, žodis komisijai, kaip sakiau. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Dėkoju, kad pirmiausia žodį suteikėte komisijos atstovams, kad būtų galima pristatyti šį svarbų pasiūlymą. Jis yra svarbus ir reikšmingas dėl to, kad dabar maždaug tūkstantis stambių laivų yra perdirbama, išmontuojama kasmet pasaulyje ir metalas yra perdirbamas kaip žaliava, į žaliavą. žaliavą laivų išmontavimas vyksta Pietų Azijoje dažniausiai ir dažnai tai daroma labai siaubingomis sąlygomis, turint omenyje žmonių darbą, jų saugumą ir aplinkosauginius aspektus. Perdirbimo įrenginiai dažniausiai yra už ES ribų ir dauguma laivų nebūtinai plaukioja su valstybės narės vėliavomis. Pagrindinis esminis sprendimas sprendžiant šią pasaulinę problemą gali būti randamas tik pasauliniu lygiu. Dėl to Hongkongo konvencijos, dėl laivų perdirbimo e, patvirtinimas yra labai svarbu. Čia ES turi rodyti gerą pavyzdį ir dėl to Europos komisija pasiūlė reglamentą dėl laivų perdirbimo, kad jis, būtų, kad jis įsigaliotų ir būtų taikomas kuo galima greičiau. Komisija taip pasiūlo tarybos sprendimą, pagal kurį visos valstybės narės turi ratifikuoti kon Hongkongo konvenciją nedelsant. Komisija nori pasirūpinti ES teisės aktais, kad laivų perdirbimas, laivų, kurie plaukioja su naujos valstybės narės vėliava, kad viskas vyktų atsižvelgiant atitinkamas sąlygas, e, aplinkos auginius aspektus ir panašiai. Pagrindiniai komisijos pasiūlymo elementai yra štai kokie. Pirmiausia, nauji ir visi laivai, kurie plaukia su valstybės narės vėliava, privalo turėti pavojingų medžiagų, kurios e, plukdomos inventorizaciją, inventorizacijos dokumentus ir e, turi būti numatomos e, saugios, numatomi saugus renginiai, kurie yra išvardėmi sąraš, sąraše Ir norint, kad tas reikalavimas būtų tinkamai gyvendinimas, mes pasiūlėme griežtų bausmių ir sankcijų taikymą. Perdirbimo įrenginiai gali būti bet kur sumontuojami, atsižvelgiant į Hongkongo konvenciją, tačiau tie įrenginiai turi turėti atitinkamus leidimus, kad saugiai laikantis sąlygų būtų išmontuojami laivai. Dabar ES ne tik ES, bet ir kiti laivai, nėra jiems leidžiama, neleidžiama jų plugdu, plugdyti į tą šalis, kurios nepriklauso e SBO, kad jie ten būtų išmontuojami. Tai taip vadinamasis eksporto draudimas, kuris numatytas ES teisės aktos. Taigi. Tačiau sudėtinga yra tą reglamentą įgyvendinti, taigi mes turime įg įpareigoti tą šalį, kurios vėliava, pagal, su kurios vėliava plaukioja laivas, kad e, ji pasirūpintų, kad laivai būtų išmontuojami laikantis sąlygų. Aišku, Hongkongo, dėl to ir buvo parengta Hongkongo konvencija, apie tai ten ir eina kalba. Tačiau kol kas ta konvencija dar negalioja ir prireiks laiko, kol ji įsigalios. Komisijos pasiūlymo tikslai yra štai kokie paspartinti ratifikavimą. Reglamentas dėl laivų perdirbimo jau įgyvendina Hongkongo konvenciją, tačiau sustiprina ir Hongkongo konvencijoje numatytas sąlygas, kurios turi būti tenkinamas, tenkinamos perdirbant laivus. Šiuo pasiūlymu bandome nusiųsti labai stiprų signalą ne tik laivų savininkams, bet ir laivų perdirbimo pramoniai labai svarbu iš tiesų e, padėti tiems, kurie jau yra investavę į atitinkamus įrenginius. O tiems, kurie dar nėra investavę, tai yra paskata investuoti, kad būtų laikomasi sąlygų ir kad laivai būtų deramai perdirbami. Taigi, ponė pirmininkė, pabaigai dar norėčiau apibendrinti vienu sakiniu. Komisija siūlo ES laivų perdirbimą padaryti tvariu, sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos aspektų prasme. Ir tą padaryti pasauliniu mastu. Mūsų tikslas yra sukurti sąžiningas sąlygas tam, kad laivai nebūtų siunčiami toli į Azijos paplūdimius, tam, kad būtų pasipelnoma, ko galima daugiau ir tokiu būdu yra rizikuojama žmonių gyvybė ir aplinka. Taigi aš mielai išklausyčiau e, parlamentarų nuomonės. Dėkoju. Und jetzt möchte ich ganz kurz Karl Schlüter. Dėkoju. E, labai trumpai steiksiu žodį Karlui Šliuter, o po to pažiūrėsime videofilmuką. Na, daugeliu iš jūsų galbūt tai nežinoma nauja problema e, ir norėčiau pademonstruoti, o prieš e, kokią situaciją mes čia bandome kovoti. Parodysiu jums trumpą video filmuką, jisai sukurtas Bangladeše 2009-aisiais. Tačiau žmonės, kurie lankėsi ten ir šiais metais, e, pamatė tą patį paveikslą. Vadinasi, padėtis niekiek nepasikeitė per tuos tris metus. Aš manau, kad e, čia puikiai atsispindi tai, kaip tie laivai yra e, pjaustomi šiais laikais. Jūs turbūt pastebėsite filmuke, kad e, Vienas iš žmonių dirbančių ten beveik e, buvo prispaustas krentančių e, supjaustytų dalių. Prašau pažiūrėti filmuką. Dėkoju, pana Šliuteriui. Pažiūrėkime filmuką. As you can see, the situation is really dark. চল্লিশ এইখানে গ্যাস কাটিং আছি কাটার কাজ করি আমার বয়সে Vielleicht können wir nochmal von vorne anfangen. Wir sehen nämlich nichts. Es wurde gestern, gestern geprüft worden. Generalprobe und wir machen noch einen Versuch. Vakar bandėme parepetuoti to filmuko parodymą, bet kol kas niekas neišeina.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

Ja, vielen Dank. Erstmal, was die Einführung angeht und jetzt möchte ich Karl. Dėkoju. Tai toks buvo įžanginis filmukas. Suteiksiu žodį vėl mūsų pranešėjui. E, kaip jau buvo paaiškinta, e, e, kalba eina apie Hongkongo konvenciją. Kol kas egzistuoja tik tai Bazelio konvencija, kuri uždraudžia eksportuoti e, atliekas. Mes e, Bazilio konvenciją e, turime jau e, kelis dešimtmečius ir nepaisant to apie 90 procentų ES laivų yra išmontuojami ne EBPO šalyse Bangladeše ir kitose Pietų Azijos valstybėse Indijoje ir Pakistane. E, kalbant apie darbo saugą, e, būtina laikytis e, tam tikrų standartų, reikia tinkamai išvalyti laivą prieš jį supjaustant, kad neįvyktų sprogimas. E, E, vis tik tai e, kyla gaisrai, kurie gali būti labai pavojingi darbininkams. E, kita problema - laivai atitempiami prie kranto per potvinį, o nuslūgus vandeniui toksinės medžiagas pasilieka laive ir jos tada pasklinda į jūrą. Bazelio konvencija e, tokius laivus traktuoja kaip e, atliekas, todėl kad paprastai juose yra likę tam tikro kūro, e, yra likę įvairiausių cheminių medžiagų, asbesto, tam tikrų e, medžiagų, kurios naudojamos apsaugoti laivą nuo dumblių arba e, užtikrinant priešgaisrinę apsaugą. Ir e, kai kuriuose vietose e, bandoma tokias pavojingas medžiagas užkasti į žemę, palaidoti, bet yra ir atveju, kada jos patenka vėl į rinką ir tas asbestas panaudojamas, pavyzdžiui, lušnynų būstų statyboje. E, taip pat toksiniai e, cheminiai elementai patenka į e, jūras, į okeaną, yra išplaunami į krantą. Kodėl taip vyksta? Matėte filmuke, kad darbininko uždarbės yra tik tai 2 doleriai per dieną, vadinasi, daug pigiau yra tuos laivus pjaustyti būtent Bangladeše, Pakistane ar Indijoje. E, tai reiškia mažesnės sąnaudas e, parengiant e, metalo laužą. Tai yra neteisėta, nelegalu, nors Bazilio konvencija ir egzistuoja jau 14 metų. Ir tai yra todėl, kad jūrų teisė yra labai sudėtinga ir lavininkystės kompanijos laikosi labai sudėtingų e, nusavybės taisyklių, labai dažnai laivų savininkai keičiasi. E, e, yra taisyklių, kurios e, neleidžia savininkui e, atsisakyti to laivo, žinant, kad jisai bus supjaustas į metalo laužą, tada mm, ši taisyklė apeinama, nes e, e, tas laivas į paskutinį reisą pasiunčiamas su kroviniu. Įrodyti kad būtent taip yra, yra labai sunku, vien tik tai vienas procentas tokių atvejų yra įrodoma. Um, Hongkongo konvencija yra reikalinga todėl, kad uh, tie standartai nėra pakankamai įgyvendinami pagal Bazelio konvenciją, e, tačiau Hongkongo konvencijos nuostatos taip pat nėra labai griežtas, kaip matote, uh, E, ištraukimo į krantą metodas e, pagal Hongkongo konvenciją taip pat nėra draudžiamas. Taigi dabartinė padėtis nėra priimtina ir aš savo pranešime bandžiau uh, bandyti pasiekti, kad tie laivai būtų tinkamai išmontuojami, kad tai veiktų praktikoje Kinija, Pietų Koreja ir Japonija e, yra didžiausias laivų statytojas šiais laikais. Kinijai tenka 45 procentai, e, Pietų Korejai tenka 35 procentai naujai pastatomų laivų, Japonijai 20 procentų, tuo tarpu ES nebėra didžiausia laivų statytoja pasaulyje. Taigi, Hongkongo konvencija uh, numato tam tikras teisinės priemonės, bet e, neužtikrina, kad jos būtų taikomos praktikoje. Labai lengva apeiti tas taisyklės. Europos komisija bando spręsti tą problemą, uždėdama baudas e, prieš paskutiniam e, laivo savininkui. Tačiau tai yra apeinama, parduodant tą laivą už grinus pinigus mes manytume, kad e, jeigu e, laivas e, yra supjaustomas praėjus mažiau kaip dviems metams po paskutinio savininko ir tas laivas yra europinis, vis tiek už tai turėtų būti taikomas sankcijos. Tad mano pasiūlymo pagrindinė kryptis būtent tokia ir yra. E, parlamentas e, yra prieėmęs dvi ankstesnės rezoliucijas šią temą. Ir e, tada filosofija buvo tokia, kad vienintelis, vienintelis metodas užtikrinti, kad viskas būtų tvarkingai daroma, būtų panaudoti tam tikrą fondą, kuris veiktų panašiai kaip gražinant stiklinę tarą atsiimami pinigai. Taigi tas e, fondas e, padengtų skirtumą tarp tos kainos, kurią jūs gautumėte tinkamai supjausydami laivą e, ir tos kainos, kurią gautumėte, jeigu išmontuotumėte laivą nesilaikydami taisyklių. Tačiau fondas galės veikti tik tada, jeigu iš tikrųjų galėsime e, tinkamai kontroliuoti laivus. Jeigu e, visi laivai atplaukiantys į Europą sumokėtų labai nedidelę įmoką, e, 300 euro vienai tonai, e, tai e, galima būtų tokį fondą įsteigti, nes reikia e, surinkti maždaug 10 procentų nuo e, laivo išmontavimo vertės. Taigi visi laivai e, atplaukiantis į Europą mokėtų šitas įmokas, taip pat reguliariai kursuojantis laivai mokėtų kasmetinį mokestį už įplaukimą į uostus, e, tai e, reikštų, kad tos sumos nebūtų labai didelės. E, ir tie pinigai tikrai sugrįžtų tais atvejais, kai laivai būtų tinkamai išmontuojami. Tai atitiktų mm, PPO nuostatas. Tad jeigu yra įrodyta, jeigu būtų įrodyta, kad e, laikomasi tam tikrų standartų, kad e, laivai išvalomi nuo e, pavojingų medžiagų, kad jie bus išmontuojami tik tai išmontavimo kompleksuose, kurie turi tinkamą įrangą, būtų galima panaudoti to fondo lėšas. Tačiau Jeigu visi įneša indėlį į šią sistemą, o laivai bus perdirbami už Europos e, ribų, e, atsižvelgiant į tai, kad tik tai pusė e, laivų su Europos vėliavomis yra dabar perdirbama tinkamai, tai sukels didelių problemų, nusprendžiant, e, kas turės galimybę gauti finansavimą iš fondo. Mūsų manimu, e, tai yra pasiūlymas, e, kuris numato minimalų biurokratijos kiekį. Dabar rinka remiasi neteisėta veikla apeinančia Bazelio konvenciją. Taigi kalba eina apie minimalės sąnaudas laikantis e, teisės nuostatų Bazelio, o vėliau ir Hongkongo konvencijos, e, kurios padėtų tinkamai išmontuoti laivus. Komisija paminėjo taip pat e, E, pavojingų medžiagų sąrašo būtinybę. Aš pats truputį patobulinau tą sąrašą, numatydamas keletą pavojingų medžiagų, kurios turėtų ten būti įtrauktos. ES e, laivai sudaro tik tai 20 procentų pasaulinio laivyno. Tačiau mes turime galvoti apie global, globalius e, pajėgumus laivų e, išmontavimui ir e, turėtume ieškoti būdų, kaip e, galėtume padėti ne ES valstybėms surasti tinkamas laivų statybos įmonės, kurios galėtų užsiimti laivų perdirbimu. Žinoma, e, laikymasis e, konvencijos nuostatų e, turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip laikomasi reglamento. Nes jeigu mes greta neveikiančios Bazelio konvencijos turėsime taip pat dar ir neveikiančią Hongkongo konvenciją, tai tada verčiau turėti uh, E, nors ir prastesnę, bet veikiančią Bazelio konvenciją. Tik tai taip mes galėsime užkirsti kelią tam laivų e, perdirbimui, ištraukimui į krantą metodu. Dėkoju. Šodis kolegoms. Ponas Pielneris. Aš manau, kad buvo puikiai pailustruota problema, kokia dabar yra susiklošusi visiškai neprimtina situacija. Senų laivų perdirbimas ar pjaustimas, perdirbimas, manau, yra teisingas terminas. Komisijos pasiūlymas, mano galva, yra labai geras. Kaip Karlas pastebėjo, yra keletas galimybių, kaip galima būtų sugriežtinti reikalavimus, kurie būtų taikomi įgyvendinant Hongkongo konvenciją. Galas pasiūlė penkias skirtingas priemonės. Visų pirma, galima būtų pirmą priemonę įvardinti kaip laivų mokestis, įmoka galbūt. Kita priemonė būtų laivų e, inventorizacija, taip pat perdirbimo planas, taip pat griežtesni reikalavimai E, laivų perdirbimo įmonėms. Ir taip pat baudos nuobaudos už reikalavimų pažeidimą. Kalbant apie inventorizaciją ir griežtesnius reikalavimus laivų perdirbimo įmonėms, manau, tai yra labai teisingos priemonės. Tačiau tas laivų įmokestis ar laivų įmoka man sukėlė dar daugiau minčių. Jeigu mes nuspręstume pritaikyti tokį mokestį visiems laivams atplaukiantiems ir prišvartuojantiems Europoje, nepaisant to, su kokios šalies vėliava jie plaukioja, surinktume tikrai nemažai lėšų. Tai viena. Ir tada galima, ar būtų galima iš tų lėšų subsidijuoti Europos laivų veiklą toks klausimas man kyla, nes kaip mes e, reaguotume, jeigu, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos pasielgtų panašiai, numatytų mokestį Europos Sąjungos laivams ir gautus pinigus panaudotų subsidijuoti savo Amerikos laivus. Galima kalbėti apie įvairias teisėkuros galimybės jeigu amerikiečiai tai sugalvotų, numatytų kokius nors teisės aktus, E, iš, pagal kuriuos taip pat galėtų tarsi pasinaudoti Europos laivais savo laivų naudai. Manau, mums tai visiškai nepatiktų. Yra dar viena problema, yra daug atviresnė, tai yra tos vadinamosios perdirbimo įmonės. Aš kaip suprantu, jos gali veikti kuo puikiausiai, bet jos taip pat gali susidurti su labai daug biurokratijos, kad e, steigiant tokią įmonę reikėtų gauti leidimus iš daug val skirtingų valstybių, taip pat reikėtų numatyti jų valdymą, visą veiklos sistemą. Taigi, ne, nežinau, kurios iš tų minėtų priemonių vis tik būtų geriausios. Pirmininkas, dėkui. Taip, iš tiesų, ponas Prodė. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą rengiant šį dokumentą, bet vis tik tai esu pasimetęs, nes jo pasiūlyme yra kalbama apie įvairias suinteresuotas šalis. Keista iš tiesų, kad NVO skundžiasi dėl to, kad komisija nepakankamai stengiasi, o pramonės atstovai visiškai priešingai reaguoja į komisijos pasiūlymą. Bet pradėsiu nuo pradžių. Kaip aš supratau, ta motivacija dėl naujojo reglamento yra ta, kad dabar nepakankamai reglamentuojamas nebenaudojamų laivų apjaustimas ir perdirbimas. Ir kiek aš žinau, tos paminėtos priemonės nebūtų pakankamos spręsti laivų perdirbimo uh, problemas, tokias kaip kad buvo šiandieną pademonstruota e, filmukė apie trečiasias šalis. Galbūt mes čia esame pernelyg ambicingai, ambi, esame per daug ambicingi, bet ar mes galime dabar atsisakyti tų principų, kurie mus paragino priimti Bazelio konvenciją? Ar mes galime dabar pripažinti, kad nėra pakankamai griežtų taisyklių, kurios galėtų sėkmingai užkirsti kelią aplinkosaugos e, nelaimėms? ar mums priimtina, Europos institucijoms priimtina pripažinti savo negebėjimą įgyvendinti savo pačių sukurtų taisyklių. Mūsų ministras visai neseniai pripažino, kad kalbėdamas apie E, finansų e, nusikaltimus, pripažino, kad kai kuriais atvejais kaltieji nebuvo kalti ir panaikino jų kaltę. Tai ar mes ir šiuo atveju panašiai norėtume elgtis? Aš manau, kad mes turime laikytis to paties principo, kaip kad laikėmės visais ES teisės aktais, visais jų atvejais. Ir manau, kad jeigu mes neįgyvendintume Bazelio konvencijos, tai iš tiesų susiklostytų košmariška situacija tiek ES, tiek besivystančios ekono, ekonomikos šalims. Manau, kad reikėtų mums dabar Europoje ieškoti pagalbos laivų statyklams, nes e, tų statyklų juk neuždarysime. Tad aš, man daugiausia nerimo kelia būtent tie laivai, kurių naudojimas baigėsi. Galima būtų juk pasinaudoti galbūt e, naujausiamis technologijomis ir perdirbti efektyviau tą medžiagą ir visas medžiagas, iš kurių yra statomi laivai. Ir tai būtų naudinga ir iš aplinkosauginės pusės. Tačiau man kyla klausimas, kaip atgaivinti Europos, ypač viduržėmio jūros laivų statiklas ekonominės krizės kontekste ir tuo pačiu užtikrinti aplinkai nekenkiantį laivų perdirbimo procesą. Manau, kad reikėtų mums skatinti sąžiningą Europos laivų statytojų elgesį. Mes neturėtume vien remti Kinijos laivų statyklų. Kai kurios Kinijos asociacijos pripažino, kad taip, jie turi gebėjimų, pajėgumų statyti laivus Europai, bet neturėtų, bet jų aplinkosaugos standartai visiškai kitokie. Tad e, mes turėtume galvoti, kaip mums patiems savo laivus statyti, nepermesti visos problemos jiems. Ir kalbant apie ketinimą pasikonsultuoti su Europos parlamento teisės tarnyba tam, kad Mm, įvertintume, kiek yra įgyvendinama Hongkongo konvencija, manau, kad tai gera mintis. Tiesiog reikėtų pagalvoti, kas būtų, jeigu mes e, atšauktume Bazelio konvenciją, o Hongkongo konvencija galiotų tik tai atskiroms šalims. Juk šios konvencijos yra pasirašiusios daug šalių. Reikėtų daugelio metų pakeisti situaciją ir ką mes darytume tuo pereinamojo laikotarpiu. Juk esame prisijėmę atsakomybę ir pagal Hongkongo konvenciją. Ir mes žinome, kad kai kurioms konvenciją pasirašysioms valstybėms daug labiau reikia ES kontrolės negu kad kitoms. Tad e, aš bijau, kad e, situacija dar nepablogėtų. Iš esmės reikėtų surasti būdų, kaip užtikrinti, kad Europos laivai savo darbą baigtų e, laikantis visų taisyklių, nes tai būtų naudinga tiek aplinkosauginė prasme, tiek ekonominė prasme. Manau, iš tiesų čia dar yra daug apie ką pagalvoti ir reikia ieškoti geriausių sprendimų. Dėkui. Dėvisas. Aš manau, kad Karlas Šlyteris tikrai atliko puikią paslaugą, nes įtraukė šią mintį į darbo tvarkę. Aš manau, kad mes visi norime susitvarkyti su tą blogą praktiką ir pagerinti laivų perdirbimo standartus. Ir paraginti Europos laivų statybos ir išmontavimo įmonės. Tačiau kaip matėme, visos tos konvencijos susitarimai, kurie dabar egzistuoja, yra tokie netobuli, ten tiek spragų, kad mažai kas tuo pasiekiama. Man patinka Karlo siūlyta mintis. Aš suprantu, kad bus nemažai prieštaravimų dėl kaštų ir panašiai. Nėra dabar tinkamas metas tokioms priemonėms siūlyti, tačiau tai, kaip Karlas tai pristatė, yra na, sumažinti tai yra siūloma tikrai taip, kad kaštai bus kuo galima mažesni ir tiesiog surenk, surenkamos tos rinkliavos ir išmokama, išmokamas skirtumas laivą išmontuojant e, tinkamai, lyginant su tuo, kas būtų gaunama, jeigu jis iš, išmontuojamas būtų netinkamai. Taigi, aš manau, kad mes turime toliau dėrėti su taryba ir jeigu jie nepritars, nors tikiuosi, kad ten bus pritarinčių, bet jeigu jie nepritars, galbūt jie gali tuomet siūlyti alternatyvų, kurios e, būtų tobulesnės. Aš manau, kad alternatyvų surasti nebus lengva. Išklausęs komisijos, kuri išdėstė ir savo poziciją, ir mielai išklausyčiau komisijos atstovės, kuris sureaguotų tai, ką siūlė Karlas. Ačiū, Peter Vandalen. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjui. Aš manau, kad mes iš tiesų čia išklausėme daug įdomių minčių ir idėjų ir džiaugiuosi, kad apskritai yra svarstoma šis klausimas, nes Hansas Bloklandas, mano pirmtakas, yra parengęs šiuo klausimu anksčiau pranešimus ir buvo rezoliucija dėl Bloklando pranešimo ir ponas Šlyteris ir citavo jo siūlymus. Tikrai nėra primtina, kad žmonės turi dirbti tokiamis siaubingomis sąlygomis ir tai kelia didžiulę, didžiulį pavojų aplinkai. Tikrai negali būti išmontuojami laivai tokiu būdu. Pritariu tam, tačiau pastar, par, pastaraisiais metais pokyčių nematėme daugelis laivų yra išmontuojami už EBPO šalių. 80 procentų maždaug laivų yra taip išmontuojami ir dažniausiai jie yra su ES vėliava. Bazelio konvencija irgi yra tik popieriuje veiksminga, ją įgyvendinti sudėtinga, Na, o Hongkongo konvencija, kuri turėtų įsigalioti 20 metais, jeigu viskas klostysi sėkmingai, puiku, tačiau tiksliai nežinome, ar taip bus. Taigi aš manau, ponė pirmininkė, kad dabartinė situacija tikrai netoleruotina, mes negalime tiesiog renkti dokumentus, sutartis, konvencijas, kurie nieko neduoda. Taigi turime galiausiai kažkaip įsteigti tą laivų išmontavimo, perdirbimo fondą. Uh, Na, kokia čia būtų pagrindinė idėja? Pirmiausia, pirmininkė, skirtumas tarp kaštų, kurie patiriami. Na, jeigu laivas, pavyzdžiui, pigiai išmontuojamas Bangladeše, lygnant su tuo, kas būtų mokama Europoje, taigi tą skirtumą kaštų sąnaudų turime kažkaip sumažinti. Uh, ir tuomet būtų linkstama laivus išmontuoti europinėse laivų statyklose. Ir tuomet galbūt galima būtų įdėkti tam tikras rinkliavas be papildomos biurokratijos. Turime šiokių tokių efektyvių sistemų, taigi aš manau, kad mes turėtumėme toliau pamastyti apie tokias idėjas, jos gan paprastos, Ir kartais kolegos tiesiog atmeta tas paprastas mintis, jas neįsigilinę. Tačiau aš manau, kad galiausiai, ne, na, kažin ar yra priežasčių, kodėl mes galėtumėme suprastinti Bazelio Hongkongo konvencijas. Turime imtis veiksmų tam, kad ta problema, kuri tikrai yra ir pavojų žmonių sveikatai, ir pavojus gamtai, kad ji būtų išspręsta. Uh, Taip pat e, problema dėl neuropinių laivų, kurie yra paliekami likimo valiai uostuose. Savininkai, tarkim, bankrutavę yra arba kaštai laivų įgulai surinkti yra per dideli, tarkim, tai įmoniai, arba kūro ten nėra ir panašiai. Tai čia irgi nemenka problema ir mes probleme esame, e, parlamente apie tai esame kalbėję ir ten Antverpeno uoste tokių laivų, matome jau jie dešimtmečius tenais plūduriuoja, taigi mes turime surasti būdų, kaip tuos, tų laivų problemą išspręsti. Tai yra ne ES laivai ir kaip iš jų būtų galima irgi surinkti rinkliavas į tą fondą. Galbūt uosto rinkliava galėtų būti kažkokia numatoma. Ne ES laivai turi irgi kažkaip prisidėti sprendžiant tą laivų atliekų problemą. Na, dažniausiai tai yra tiesiog uostuose paliekami laivų tokios nuolaužos tiesiog. Ir galiausiai tie laivai turi būti kažkaip irgi išmontuojami. Taigi turime tinkamai pagalvoti apie tai, kaip čia tą problemą būtų galima išspręsti. Nemanau, kad galime tiesiog pasakyti, kad, na, sudėtinga tą fondą įsteigti, nes nežinome, kaip jis ten veiks ir taip toliau ir panašiai. Bazelio Hongkongo konvencijos tikrai neduoda jokių rezultatų, nepasiteisina. Na, ir jeigu bus, aišku, pasiūlomos kažkokios tai konkrečios alternatyvos, mielai jų užklausyčiau, bet tikrai reikia išspręsti tą problemą dėl Bazelio ir Hongkongo konvencijų neįgalumo. Pranešimo projekte Taip pat e, yra kalbama apie tam tikrus straipsnius, kur labai detaliai yra kalbama apie tam tikras praktikas, 23 straipsnis. Matome didžiulių skirtumų tarp valstybių. Na ir aš labai atsargiai elgčiausi su šiuo elementu, tačiau mes turime pasinaudoti šią galimybę Ir kai matome, kad ta laivų išmontavimo praktika Bangladeše, tarkim, kai žmonės rizikuoja savo gyvybę, tikrai nu, kažką reikia čia daryti ir kažką keisti. Pone Wills, dėkuoju, pone pirmininkė, ačiū pranešėjai, pirmiausia, už jo pranešimą. Komisijos pasiūlymas vertas dėmesio. Ir e, jeigu ES laivams būtų taikoma išlyga, tai aišku, prasilenktų su bazelio taisyklėmis. E, kenksmingos medžiagos e, esančios laivose, asbestas, kitos medžiagos e, kelia nemenka nemenka grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Matėme tai ir mums parodytame video filmuke. E, laivų, kurie yra eksportuojami išmontavimui ir kuriuose yra kengsmingų medžiagų, eksportas turėtų būti sustabdytas, uždraustas. Ir e, reglamente reikėtų konkrečiai tai paminėti. E, laivo egzistavimo pabaigoje e, siūlomas e, rinkti uosto mokestis e, galėtų būti paremtas, bet e, greta to dar reikėtų atsižvelgti ir į draudimo vaidmenį, e, matyt, kad e, turėtų būti sudaromi privalomi draudimo kontraktai. Ir tai reikštų, kad e, sumažėtų biurokratijos lygis. Kalbant apie laivų statyklų, e, techninius gebėjimus ES, apie galimybę e, pašalinti kenksmingas e, medžiagas, tai ES tokie gebėjimai egzistuoja ir šitą veiklą galėtų uh, būti čia atliekama ateityje. Žinoma, statant laivus reikia užtikrinti, kad kuo mažiau pavojingų medžiagų, tokių kaip asbestas, būtų naudojama juos e, statant. Kitaip sakant, reikia judėti link ekologiškai pastatytų laivų. Pane Makavan, e, Dėkuoju, pirmininkė. Keletą klausimų turiu komisijai, nesu pati ekspertė, e, tik tai išklausiau, kas buvo pasakyta, prisimenu diskusiją su ponu Bloklendu prieš keletą metų. Tai atrodo, kad jūs dabar jau atsisakote Bazelio konvencijos, sakote, kad ji neveikia ir kad dabar jau reikia sustelti ties naująją konvenciją, ties Hongkongo konvenciją. Uh, Tačiau, kai skaitau pranešimą ir klausau, ką sako kolegos, nelabai suprantu, kodėl ta naujoji konvencija bus veiksminga, jeigu senoji neveikia. Mes žinome, kad tarptautinė jūrų organizacija prastai prižiūri, kaip tos konvencijos veikia. Apskritai, E, tai jūs kalbate dabar apie naują Hongkongo konvenciją, e, bet e, filmuke matėme, kad niekas nesikeičia, pavyzdžiui, Bangladeše. Ir jeigu, tarkime, jums netinka Karlo Šliuterio pasiūlymai dėl fondo, ką galite jūs pasiūlyti, Aš kreipiuosi į komisiją, o ką jūs pakeisite, kaip užtikrinsite, kad e, nuostatos bus įgyvendinamas, kodėl niekas nėra nubaustas, niekas nepatiria sankcijų, ar jūs tiesiog priimate tą mintį, kad neįmanoma to sužiūrėti. Dėkuoju, Lindai. Kristogelos. Dėkui, pirminkė. Iš tikrųjų, kalbame čia tarsi apie du skirtingus dalykus. Kai matome, kas vyksta Pietų Azijoje, tai ten vyksta laivų išmontavimas be jokių saugos reikalavimų ir apie jokį perdirbimą neina kalba, o me, tai yra antroji reikalo pusė. E, aš manau, kad e, pranešėjas e, labai atidžiai įsigilino į šią problemą, girdėjome jo pasisakymą per e, šią temą surenktą konferenciją taip pat. Aš manau, kad yra dar vienas dalykas, kurio nereikėtų užmiršti. E, tai yra gamintojo atsakomybė, kuris turi prisimti tam tikrą atsakomybę už tai, kas atsitiks, kada jo produktas nugyvens jam skirtą amžių. Taigi e, laivininkystės įmonė, kuri stato laivą, turėtų atsakyti ir už to produkto, to gaminio tinkamą reintegraciją gyvenimo ciklo pabaigoje ir tai padėtų mums e, išspręsti visas problemas susijusias su visu e, laivų gyvenimo ciklu. E, yra, žinoma, čia ir konkurencingumo elementas, kai kalbame apie tam tikras techninės sąlygas, kurios numato laikymasi uh, E, aplinkosauginių ir e, darbo saugos reikalavimų, tai e, dabar mes matome, kad siekiant išvengti papildomų kaštų, tie laivai yra išgabenami, perdirbti, išmontuoti į tą šalis, kur tokių standartų nesilaikoma. Nereikėtų, žinoma, ieškoti būdų, kaip netinkamai subsidijuoti ES įmonių, bet užtikrinti, kad mes galėtume tinkamai pagal e, tinkamas procedūras e, užtikrinti laivų išmontavimą bet kur pasaulyje. E, tikrai reikia galvoti apie tam tikro fondo sukūrimą, kuris paskui galėtų būti išplečiamas į e, globalų lygmenį. Ir e, bet kokios nuostatos, jeigu jos yra neįgyvendinamos, yra beprasmės. E, tuo tarpu mes turėtume ieškoti būdų, kaip kurti darbo vietas ir užtikrinti tvarę ekonominę veiklą. E, turime galvoti apie sprendimus, kurie kuria naujas ekonominės galimybės, pavyzdžiui, laivų statyklos įmonėms, kurios dabar susiduria su įvairiom problemom. Dėkui, e, pirmininkė Karlas e, iš tikrųjų nuveikė nemažai e, šitoje srityje ir dabar žiūrėdamas į pasiūlymus galvoju, kaip galime užtikrinti jų gyvendinimą. Pažvelgia į dabartinės Bazelio Hongkongo konvencijas, pažvelgia, kaip jos yra įgyvendinamos um, turime taip pat e, pagalvoti, ką reiškia Karlo, Karlos siūloma išeitis, tas fondas, kurį jisai siūlo. Reikia pagalvoti, kaip tai bus daroma praktikoje. Mums juk reikia tokių priemonių, tokių instrumentų, kurie būtų praktiškai gyveninami. E, jau e, žinome, e, kokių problemų turime ES viduje įgyvendiname aplinkosauginės nuostatas. Tad e, nors tos idėjos ir yra geros, aš nemanau, kad jos yra įgyvendinamos praktikoje. Turime ieškoti rinkos instrumentų, ir e, ieškoti būdų, kaip juos panaudoti, kad tas e, laivų išmontavimas būtų patrauklesnis čia, Europos Sąjungoje, kad tie laivai nebūtų siunčiami į tolimus kraštus perdirbti. E, turime sustiprinti kontrolę, e, tos inspekcijos turi būti dažnesnės, griežtesnės. E, aišku, galime pasitelkti bankų garantijas ar kitas priemonės, kad tie laivai būtų išmontuojami Čia pas mus turime taip pat e, labai atidžiai pažvelgti į techninę kontrolę, e, tarkime, numatyti, kad banko garantija duodama tam, kad po 20 metų laivas būtų perdirbtas. Ir turime taip pat užtikrinti, kad bendrovės būtų atskaitingos ir e, laikytųsi reikalavimų. Reikalas tas, kad e, tie teikiami pasiūlymai yra tokie sudėtingi, kad e, politiškai kalbant e, juos patvirtinti ir įgyvendinti bus labai sunku. Taigi draugė su komisija kaip Linda minėjo, būtent komisijai tenka atsakomybė E, tenka atsakomybė iš, išsiaiškinti, ar galima sukurti tokį fondą ir jį panaudoti. E, mes e, turime tam tikrą atsakomybę, kad kitose šalise dirbantys žmonės nuo dabartinės praktikos toliau nebekentėti. Bet kuriuo atveju tie sprendimai, kuriuos mes surasime, turi būti praktiškai gyvendinami. Pone Zeiberį, iš tikrųjų lavinkystės sektorius susiduria su didžiulė krize, gal didžiausia po antrojo pasaulinio karo. E, kiekvieną dieną dvi, trys e, lavininkystės kompanijos paskelbė apie nemokumo procedūros pradžią, apie bankrotą. Aš e, kreipčiausi į, į komisiją su klausimu, ar e, nemanytų jie, kad būtų gera mintis sukurti tokį fondą. Mes žinome, kad e, lavininkystės rinkoje mm, yra pajėgumų perviršis. Ir e, to pajėgumų, perviršinių pajėgumų mažinimas ir to susijimas e, su laivų išmontavimu e, yra nusis, nusipelno dėmesio atsižvelgiant į dabartinę ekonominę e, situaciją, žinoma, negalima imtis jokių veiksmų, kurie reikštų papildomas išlaidas įmonėms. E, tikrai nebegalime toliau tęsti tos praktikos, kai tie laivai yra išsiunčiami perdirbti į kitas šalis. Bet galbūt reikėtų ieškoti sąsajas tarp perviršinių pajėgumų ir laivų išmontavimo. Ponas e, Florence. Dėkoju labai svarbi tema, džiaugiuosi, kad Karlas apsėmė ją nagrinėti. Kaip sakė ponas Zėveris, kaip užtikrinti kontrolę, kaip atlikti patikras, juk yra numatytos direktyvos automobiliams, pavyzdžiui, bet jos nebuvo tinkamai įgyvendintos. Tad reikia dar kartą peržiūrėti, kas turi priimti sprendimus, kada ir kaip. Čia Europoje mums kyla ir problemos dėl žaliavų, jeigu laivininkystės įmonė bankrutuoja, laivai yra išsiunčiami į kitas valstybės, tai kaip tada sukurti e, tokias rinkos priemonės, kurios galėtų su iš to kilančiamis problemomis tinkamai kovoti. Ar apskritai yra įmanoma rasti tokias rinkos priemonės? Yra BAO konven... E, Basilio konvencija, kuri atrodo nepakankamai veiksminga. Tad gal reikėtų ieškoti dar naujų veikėjų šioje srityje. Iš tiesų, gal rinka galėtų tas problemas išspręsti, tik reikia ieškoti būdų kaip. Dėkui, Teodoras, jūs būsit paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Karlui už įdėtą darbą ir už jo kilnius tikslus. Tačiau tie kilnus tikslai ne visą laiką pasiteisina dėja dėja. Aš nemažai esu girdėjęs apie Europos laivus. Manau, kad tai yra savoka, kurią reikėtų permastyti. Tie laivai, nepriklaus, laivai apskritai nepriklauso kokiai nors šaliai, jie priklauso savininkui, o savininkai gali keisti vėliavas, po kuriamis plaukioja jiems priklausantis laivai. Ir tai jie gali daryti vieną, du, tris, keturis kartus tam, kad išsisuktų iš e, kokio nors e, privalėjimo elgtis vienaip ar kitaip. Ir dėl to visokios numatomos priemonės veikia labai lietai. Tačiau Kalbant apie ES, situacija tikrai pagerėjo, kalbant apie reglamentus, apie nuostatas. Jau dabartinė mūsų laivininkystės pramonė tikrai nebėra tokia pati, kaip kad buvo prieš 20 ar 30 metų. Kalbėjom apie įvairias konvencijas. Bet problema yra ta, kad tų pro, konvencijų nepasirašo tos valstybės, kuriuose yra daugiausia laivų perdirbimo įmonių. Jeigu jos pasirašytų tas konvencijas, tuomet situacija palaipsniui, kad ir lietai, bet gerėtų. Ar galime mes vis tik tai padaryti ką nors daugiau, negu kad esame padarę jau dabar? Aš turiu didelių abejonių dėl to. Kinijoje, Indonezijoje, Bangladeše, Pakistane, Juk negalime įgyvendinti mūsų teisės aktų. Ir tikrai negalėsime to padaryti, jeigu negalime jo įgyvendinti net savo teritorijoje, Europos Sąjungoje. Matėme visi, kas vyksta vienos už kitos šalies paplūdimiuose, kas yra daroma su laivų atliekomis. matome, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ir dabar norime pasakyti, kad mes matysime ir kas vyksta kitoje pasaulio pusėje su laivų perdirbimu ir kad galėsime sėkmingai gyvendinti visokias konvencijas reglamentuojančias, tai aš iš tikrųjų tuo labai labai abejoju. Ir tai sakau, turėdamas galvoje ir Hongkongo konvenciją. Ir dar vienas dalykas, tie žmonės, kuriuos matėme, dirba už 2 dolerius per dieną. Problema yra ne ta, kad jie dirba metalo laužo perdirbimo įmonėse, bet ta, kad jie yra skatinami tokį darbą dirbti, to, todėl, kad jie negali rasti kitokio darbo. Jie neranda darbo, kur gautų 3 dolerius per dieną. Čia yra pagrindinė problema. Dėkui. Ačiū. Toliau žodį suteiksiu komisijos atstovams, tam, kad galėtumėt atsakyti klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes labai atidžiai klausėmės pranešėjo, taip pat visų kalbėjusių kolegų, šešėlinių pranešėjų. Ir be abejo, rengiantis šiandienos sustikimui, mes atidžiai perskaitėme pranešėjo parengtą pranešimą. Ir komisija atrodo, kad mūsų visų tikslas yra bendras. Tai yra padaryti, kad laivų perdirbimas būtų tvarus ir tai būtų visame pasaulyje. Ir komisijai taip pat atrodo, kad mes sutarėme dėl pagrindinių žingsnių reikalingų pasiekti šitam tikslui. Būtent, kad reikia numatyti konkrečias taisyklės dėl laivų perdirbimo, kurios pakeistų e, dabar galiojančias taisyklės, kurios nėra veiksmingos. Norėčiau patikslinti, kad mūsų nuomonė Bazelio konvencija yra gera, mes ją remiame. Ir čia mes nekalbame apie tai, kad Basilio konvencija turi būti perkelta į Europos e, teisės aktus, kalbančius apie laivo atliekų e, gabenimą ir perdirbimą. Mes čia norime pasakyti tai, kad Basilio konvencija ir su jie susiję reglamentai negali spręsti problemų susijusių su pačių laivų perdirbimu, nes neįmanoma, beveik neįmanoma nustatyti, kada laivas jau tampa pavojingomis atliekomis. Tai yra savininko sprendimas ir dėl to neįmanoma patikrinti, kada toks sprendimas yra daromas. Ar kol laivas plaukioja ES vandenyse, ar už jų ribų. Ir jeigu toks sprendimas yra padaromas laivui plaukiant Europos vandenyse, tuomet taip yra atitinkami reglamentai, bet jeigu ne, tuomet nieko negalime padaryti. Yra keli instrumentai. Bazelio konvencija, kalbanti apie pavojingas atlikas, mes manome, kad būtina ją įgyvendinti, ji yra reikalinga ir dėl to reikėtų su ją suderinti mūsų laisvo atliekų reglamentą turėtų, mes naudojame Bazelio konvenciją iki šiol, taikėme ją ir manau, kad tą darysime ir toliau, reglamentuodami pavojingas atliekas. Bet, žvelgiant atgal keletą metų, Bazelio konvencija ar Europos atitikmuo Bazelio konvencijai pasirodė nenaudingi, kalbant apie pačius laivus. Jų nepakanka sustabdyti pavojingą praktiką susijusią su laivų perdirbimu. Ir todėl atsirado poreikis parengti specifinę konkrečią konvenciją, kuri kalbėtų apie laivų perdirbimą. Ir tas pripažinimas, kad Bazelio konvencija negali būti taikoma laivų perdirbimui, buvo padarytas visų Bazelio konvencijos šalių. Visos tos šalis pripažino, kad Bazelio konvencijos nepakanka šiam tikslui. Taigi dar kartą kartoju, kad e, komisijos pasiūlyme yra dalykų, su kuriais sutinkame visi, kad reikia numatyti daugiau atsakomybių e, laivų savininkams, taip pat tų šalių, su kurių vėl levomis plaukio laivai atitinkamos ministerijoms, taip pat toms institucijoms, kurios yra atsakingos už pavojingų medžiagų registravimą esančių laivuose bet turime ieškoti metodų, kurie būtų naudingi, o tie, kurie dabar yra netinkami, turėtų būti sustabdyti. Aš dar kartą dėkoju už visus išsakytus komentarus, įskaitant ir pranešėjo komentarus, ypač apie laivų perdirbimo įmonės, kur yra perdirbamos pavojingos atliekos. Bet norėčiau pasakyti, kad laivų perdirbimas yra ekonominė veikla. Laivų, laivybos įmonės užsima verslu. Ir todėl jie, jos turi verslu užsiminėti laikydamosi aplinkos sauginių nuostatų. Tai yra tokia pat ekonominė veikla kaip ir visos kitos, tik tai gal įdomesnė. Ir todėl Dar noriu pasakyti, kad e, toje veikloje yra perdirbama nuo 10 tūkstančių, kai kuriais atvejais net iki 400 tūkstančių e, tonų plieno. Ir vienas. O viena tona kainuoja 300 eurų. Taigi vienas laivas, paskaičiavus, kiek ten yra plieno, kainuoja 30 milijonų Tad laivų perdirbimo įmonės užsimančios tokią veiklą tiesiog privalo atitikti tam tikrus kriterijus. Būtent kriterijus taikomus atliekų gautų iš, perd, iš išmontuotų laivų perdirbimą. Ir tokia veikla turi būti atliekama pilnai laikantis Bazelio konvencijos nuostatų. Tad mes tikrai nesisakysime Bazelio konvencijos. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, grįšiu prie pranešėjo pasiūlymo įkurti ES fondą, į kurį mokėtų visi laivai. Iš tiesų, tai yra patraukli mintis, ta idėja jau buvo išsakyta truputėlį anksčiau, kai mes kalbėjome apie laivų išmontavimą, ta idėja tikrai verta tolesnių diskusijų ir reikėtų dėrėtis dėl jos su Hongkongo konvencijos šalimis. Mes, atlikdami savo poveikio vertinimą šiam pasiūlymui, šiek tiek pražiūrėjome gal tą idėją, bet tą padarėme todėl, kad mes konsultuodamėsi su suinteresuotomis šalimis pamatėme, kad būtų, jeigu tokia idėja būtų gyveninta, tai būtų sukurta papildoma administracinė našta. Tad jūsų pasiūlymas yra kurti tokią teigiamą iniciatyvą, jūs taip manote, kad tai būtų tas fondas, mes manome, kad ta iniciatyva gali būti ir neigiama. Mes sutinkam, kad reikia visokių iniciatyvų ir paskatų, tik tai reikia ieškoti būdų, kokios paskatos būtų naudingiausios ir padėtų mums pasiekti tikslų, kurie mums visiems yra bendri. Būtent, kad laivų išmontavimas ir perdirbimas būtų visame pasaulyje atliekamas laikantis aplinkosauginių standartų. Pabaigai noriu pasakyti, kad mes labai norime bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su pranešėju tam, kad parengtume pasiūlymą, kuris būtų veiksmingas efektyvus, praktiškai įgyvendinamas. Dėkoju. Dėkoju. Gal galėtumėte atsakyti į klausimą, ar Envi ir įmonių direkt, generaliniai direkt, direktoratai keičiasi informaciją apie e, per dėlius pajėgumus ir panašiai Karlo Šliuterio idėja dėl fondo. E, galbūt įmanoma imtis kokios tai bendros iniciatyvos, apskritai buvo keičiamas informacija tarptų generalinių direktoratų, ar tas pasiūlymas jau absoliučiai yra atmestas. Taip atsakysiu jūsų klausimą. Tiesa, laivų perdirbimo pramonė ES egzistuoja. Pramonė, kuri, kaip jūs sakote, dabar susiduria su krize, tačiau tai yra ta pramonė, kurie atitinka aplinkosauginius standartus. Ir mes norime, kad visos pasaulinės tokios pramonės įmonės, pramonės atstovai irgi laikytosi tokių standartų, kurie egzistuoja pas mus Europoje. Tačiau Europos pramonė specializuojasi kitokių kitokio tipo laivų išmontavimu ir perdirbimu. Tai yra mažesni laivai, kurie negali plaukioti atviroje jūroje ir taip pat perdirba vyriausybinius karinius laivus, karo laivus e, ir panašiai. O kalbant apie stambius komercinius laivus, ES pajėgumų čia yra labai mažai ir EBPO šalyse yra mažai tokių pajėgumų, taigi mes turime pasvarstyti, kokios kapitalinės investicijos čia būtų reikalingos, kokie, leidi, kokia leidimų procedūra. Na ir mes čia dirbome ties tuo klausimu ne tik transporto genera su transporto generalinio direktorato atstovais, bet ir kolegomis iš įmonių generalinio direktorato. Tam, kad būtų, na, išsiaiškinome, kad iš tiesų dešimtmečių prireiks, kad galėtumėme tokius pajėgumus Europoje sukurti. Ekonomiškai jie nėra labai patrauklus. Ir dabar kolegos e, analizuoja pranešėjo pasiūlymus, konkretų pasiūlymą dėl ES fondo. Uh, Na ir atvirai bandome tai įvertinti, nes tikslas čia yra tas pats. Na, o tokių pajėgumų kūrimas Europos Sąjungoje, mes manome, kad čia procesas bus labai ilgas, tai yra, galėtų būti tik ilgalaikis sprendimas ir, kažin, ar apskritai įmanomas dėl perdėm didelių kaštų. Dėkoju. Ačiū. gal ne visiškai supratote mane. Aš kalbėjau apie laivų savininkus, o apie laivų stadiklas, kalbant, matome, kad per, pas, per pastarosiamis savaitėmis mėnesiais čia krizė tapo vis aktualesnė, ponas Šlyteris. Aš labai susidomėjau šią temą, kur kas labiau nei pradžioje, nes tema labai įdomi ir įdomu ir svarbu tai, ką pasakė komisija. Gal man reikėjo paaiškinti štai ką. Uh, kokių pinigų mums reiktų, kalbant apie daugiatonius laivus. Tai, kiek vandens išpila laivas, yra, sveria kur kas daugiau negu pats laivas. Tonažas. Laivo tonažas yra kur kas daugiau nei pats laivas. Taip, kalbame apie kelis milijonus tonų. 215 metais gal 2 milijonai tonų būtų tokių laivų. Ir čia nereikia, kal... iš fondo nebūtų padengiami visi plieno kaštai. Tiesiog e, būtų atrenkama konkurso tvarka, atrenkamas laimėtojas, renginiai. Taigi mes kalbame iš ties ne apie didelės sumas, tai būtų tik maža tos pramonės, e, pramonėje esančių pinigų dalis. Uh, Dabar bandysiu atsakyti į kolegų klausimus. Kristoferi. Aš iš principo tokio paties požiūrio laikiausi, kai pradėjau šį darbą. Lai visi sumoka ir lai visi pasima lėšas iš to fondo. Man atrodo, kad taip būtų sažiningiau. Tačiau čia kyla problema. Kai kurie laivai gali kartą ar du kartus uh, įplaukti Europos Sąjungą ir turės sumokėti labai mažai į fondą, o gaus lėšas iš to fondo. Tada reikia papildomų lėšų fondui. Ir Europos Sąjunga kaip ir tada sumokėtų už visą pasaulio, už įvairius pasaulio laivus. Ir tada, na, to fondo kaštai smarkiai išauga. Taigi atsisakiau tos minties, nes per diem brangus toks pasiūlymas ir įgyvendinti jį būtų sunku dėl to, kad e, nuosavybės struktūros yra labai sudėtingos. Kiekvienas laivas turi tarptautinės jūro organizacijos registravimo numerį, bet e, savininkai keičiasi labai greitai. Taigi iš tiesų labai sudėtinga būtų tą padaryti. Dėl to mes galime pasirūpinti tik ES vėliavas turinčius laivus. Uh, laivais, turinčiais laivais. Na ir galbūt tik tie laivai tada galėtų įnašus mokėti į fondą. Bet aš pagalvojau, kad paprasčiausia būtų, jeigu vis, mokėtų visi, kurie įplaukė į uostą. Pavyzdžiui, Švedijoje, mūsų šalyje, tam, kad laivo savininkas valytų bakus ir panašiai, jis, kad būtų galima pasirūpinti tais dalykais, jisai sumoka uosto rinkliavą, įplaukdamas į uostą. Bet nepriklausomai nuo to, ar tie bakai yra valomi ar ne, vis tiek ta rinkliava yra, turi būti sumokama. Na visuomet galima pasirinkti ES e, valstybės narės vėliavą, kad e, galėtum dalyvauti tame fonde. Taigi, reikia aišku viską sudarinti ir su Bazelio konvencija ir rinkliavų struktūra, kas moka, kaip moka, kaip finansuojama. Taigi teisininkai davė man šiokių tokių patarimų, bet dar laukiame daugiau informacijos apie rinkliavą ir Bazelio konvenciją. Taigi, pritariu, kad iš principo tai būtų geriau, bet e, politiškai sudėtinga, dėl to ir apribojau savo pasiūlymą tokiu būdu. Vitorijo. Taip, mes pasitikslinsime, ką pasakys teisininkai dėl atitikties Bazelio konvenciją. Su kai kuriomis valstybėmis narys kalbėjausi, kurios irgi nori išsaugoti ryšį su Bazeliu. Ir kaip sakė komisijos atstovė, tai nereiškia, kad Bazelis visiškai nedavė rezultatų. Tiesiog ta dalis Bazelio konvencijoje, kuri yra susijusi su laivais, neduoda rezultatų. Ir savo pranešime aš darau išlygas. Jeigu negali, pavyzdžiui, jeigu yra akivaizdu, kad laivas yra jau metalo laužas, negali variklių paleisti ir panašiai. Tai, tai, tai nėra laivas, tai yra metalo laužas. Ir bazelis taikomas ir jam, na, bet mes pasižiūrėsime, ką pasakys teisininkai, kaip būtų galima čia išsaugoti tą ryšį su bazelio konvencija. Krisas Deivisas jo pasisakymas. Taryba dar nepasakė ne. Valstybės narės, su kuriomis kalbėjausi likščioliai, visi sakė, įdomi mintis, bet įdomu, kaip čia viską būtų galima gyventi, bet niekas nepasakė kategoriško ne. Pieter Vandalen, jūs sakėte, visiškai teisingai, kad Hongkongo konvencija būtų įgyvendinta, tam prireiks e, gausybės metų. O 15 metais būtent metalo laužo e, padaugės pasaulyje ir Europoje dėl tam tikrų laivų, tais, laivų įrangos taisyklių. Dėl balasto taisyklių daug laivų bus išmesta į metalo laužą. Taigi turime kažką padaryti iki to laiko, kol dar Hongkongo konvencija nėra ratifikuota. Dėl paliktų laivų, taip, ką jūs, apleistų laivų, ką jūs sakėte, galbūt iš fondo lėšų būtų galima pasirūpinti, fondo lėšomis galima būtų pasirūpinti ir tais laivais, kurie net ir neturi ES vėliavos. 23 straipsnis. Pats kontroversiškiausias, tačiau komisijos pasiūlyme dar sudėtingiau. Uh, Aš sustiprinu tą pasiūlymą netgi savo pranešime, nes komisija kalba apie neigiamas paskatas, politiškai tai patraukliau, tačiau, kaip sakė Teodoras, taip lengva išvengti tokių taisyklių. Taigi netgi jeigu ir būtų 23 straipsnis, vis rečiau reiktų juo pasinaudoti, nes būtų naudingiau laikytis įstatymų ir sankcijos būtų per didelės, e, kad rizikuotum nesilaikyti tų įstatymų. Ponios Vils nėra salėje. Taip. Dėl krizės ir metalo laužo yra daugiau. Ir savifinansavimo schema čia būtų pati patraukliausia. Man tokia sistema būtų patraukliausia, tačiau jeigu reiktų man užsitikrinti daugumos balsą, tuomet aš galėčiau to atsisakyti siūlymo, bet, na, pažiūrėkime, kaip bus, aš kategoriškai pasiūlymo neatmetu. Ypatingai, jeigu norime pasirūpinti tais apleistais laivais, kur neaišku, kas yra savininkas ir panašiai, galbūt tuomet papildomų lėšų reiktų ir panašiai, bet pasikalbėsime. Richardai, tu minėjai, kad tai bu, turi būti realistiška ir gyvendinama, bet man atrodo, kad mano pasiūlymas būtent toks ir yra. Nes neigiamomis paskatomis pasikliauti vien tik tai negalime, jeigu visi vengia tų įstatymų. Uh, kaip tarkim ir Bazelio konvencija nebuvo įgyvendinama jau 14 metų, jos nesilaikoma, taigi 44-asis mano pakeitimas apie tai kalba. Ir tai yra realistiškas sprendimas ir netoks jau biurokratiškas, nes uostų rinkliavos struktūra egzistuoja, tik dar vieną eilutę įrašome ir kas mėnesį, kas mėnesį ir kas antrą mėnesį būtų įmokama iš uosto valdžios į tą fondą. Ir kaip aš norėjau irgi viską susijęti su konkrečiais laivais, bet čia būtų sudėtingiau suvaldyti situaciją ir jeigu būtų įrenginių sąrašas Europoje, kurie, kurių atveju gali būti gaunamas finansavimas iš fondo, tada ir biurokratijos tiek daug nebūtų, nes struktūra jau yra. Tai čia biurokratijos būtų nedaug. Kašto prasme irgi beveik neutralus pasiūlymas, nes įmokami pinigai sugražinami į sektorių. Uh, Taigi tai nėra jau taip e, brangu ir biurokratijos netiek jau daug. O bankų garantijos irgi tai būtų negatyvi paskata. To būtų galima irgi išvengti ir vėl daugiau biurokratijos, nes tai turi būti susijęta su konkrečiu laivu ir perduodama, e, pereina naujam savininkui, jeigu atsiranda naujas laivo savininkas ir panašiai. Ir man atrodo, kad patraukliausia būtų tokia automatiška įmokų sistema į uostų. Į uostams sumokė, sumokomos rinkliavos ir jos susigražinamos, kai laivas patenka į metalo laužą. Taigi mes norime tokio metalo laužo plano, kuris gali būti koreguojamas, tačiau įgyvendinti galime viską tik tuo met, kai uh, yra tas įrenginių sąrašas ir pagal tą sąrašą gali būti išmokamos e, lėšos iš fondo. Teodoros. Aišku, mes negalime pakelti to dviejų dolerių per dieną atlyginimo, čia jau ne mūsų galiuose. Bet tai, ką mes sukursime, bus paskata uh, metalo laužo kompanijoms pabandyti patekti į tą europinį sąrašą, kad gautų išmokas iš fondo ir pagerinti standartus. Tai bus toksai bendras poveikis visiems, tiems, kurie negali laikytis standartų, norės galbūt investuoti, kurie negali ištikrinti tų standartų, norės juos vėliau investuoti ir patekti į tą sąrašą. Taigi tiek, e, lauksiu tolesnių diskusijų, bet aš nusiteikęs pozityviai nes niekas neteigia, kad tai nėra įmanoma, tiesiog yra problemų šiandien bei ten. Bet neįgyvendintina Hongkongo konvencija, šalia neįgyvendintinos Bazelio konvencijos, tai čia jau būtų blogai, tai neduotų jokių rezultatų. Ačiū. Dėkoju Karlui Šliuteriui, baigėme diskusiją šiuo klausimu. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimą, bet prieš tai pakeitimų teikimo terminas 24 sausio komitete balsuosime vasario 19, o plenarinėme sesijoje balsuosime balandžio mėnesį. Tad ačiū už šią diskusiją, ačiū taip pat ir už video filmuką kurį parodėte, mm, iš tikrųjų paskatina mūsų pamastymus apie tos problemos mastą. Susivokėme, kad tai yra iš tikrai pasaulinė problema. Dabar kitas mūsų darbo tvarkio punktas. ES aplinkos priemonių teikiamas naudos užtikrinimas, pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Oresti Rosi. Dėkuoju, pirminkė. Pradėsiu nuo e, to, kas jau ką tik buvo kalbėta, kai išnekėjome apie laivus. E, kalba eina apie tai, kaip išvengti, kad verslas persikeltų ir e, pradėtų dirbti ten, kur jis gali veikti nesilaikant e, griežtų standartų. Ir čia e, galbūt reikia iškoti platesnio dialogo su visomis suinteresuotomis šalimis. E, Ar tai būtų apie klimato kaitą, ar apie verslo sąlygas. Pirmininkas, tie, kurie nenorėtų dalyvauti diskusijoje, yra prašomi išeiti iš salės. Taigi, e, Jeigu tų problemų neišspręsime, tai tada mm, padarysime dar labiau sudėtingų aplinkosaugos sąlygų laikymasi, o būtent šito mes siekiame. Pereitą kartą aptarinėjant šį dokumentą buvo pasakyta, kad mūsų rezoliucija yra uh, labai trumpa, tačiau e, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, aš pasistengsiu juos, juos atsižvelgti. Apie ką mes kalbame? Apie aplinkosanginių normų poveikį, apie supaprastinimą ir e, aplinkosauginių normų supaprastinimą, e, padarėme, kad būtų lengviau e, jų laikytis. Ir taip pat, žinoma, e, geresnė informacija mūsų piliečiams. Poveikio įvertinimai, ekspost tikrinimai apie tai, kaip laikomasi normų. Visą tai turi atitikti, žinoma, ir subsidiarumo, ir proporcingumo principus. 2008 metų studija parodė, kad 23,5 procentų visų pažeidimų fiksuotų ES yra susijęs su aplinka. Turint galvoj, kad ne visi tokie pažeidimai apskritai yra fiksuojami e, Ši proporcija iš tikrųjų turėtų būti dar didesnė. Korekcinių ir prevencinių priemonių apibrėžimas ir geresnis bendradarbiavimas su institucijomis yra tas kelias, kurėtume eiti. Turėtume taip pat labiau akcentuoti aplinkos saugos e, poveikio įvertinimo svarbą aplinkos saugos srityje. Turime taip pat stiprinti ES programų įtaką aplinkos rytyje, duomenų, komunikacijos, informacijos sklaida visais lygmenimis turėtų būti taip pat skatinama. Turime skatinti bandomąją veiklą, bandomosius projektus tiek vietos lygmenių, tiek e, ES lygmenių. Noriu priminti taip pat, kad e, komisija nenumato reguliavimo ir kontrolės priemonių poveikio išsamaus vertinimo. Mums e, siekiant administracinės naštos mažinimo reikia tokių e, priemonių, kurios leistų sumažinti biurokratiją, leistų pasikeisti pažangiają praktiką. Taigi, aš e, parengiau e, labai paprastą tekstą, e, kuriame labai aiškiai akcentuoju poreikius ir tikslus, kurių reikėtų siekti. Žinoma, Reikia taip pat neužmiršti ir internetinių sprendimų. Reikia stiprinti verslo socialinę atsakomybę aplinkos srityje. Užtikrinti piliečiams prieigą prie aplinkosauginių prie aplinkosauginės informacijos. reikia ir teisingesnių aplinkosauginės, e, e, aplinkosauginės aplinkosauginio teisingumo formų. E, žmonės turi jausti, kad aplinkosaugos normų laikymasis yra jų labui. Jie turi būti suinteresuoti būtent taip elgtis. Aplinkosauginiai įstatymai taip pat neturėtų būti kliūtimi investuojant į aplinkosaugą. Reiktų įtikinti bendrovės, kad jos pasiliktų Europoje, o ne neperkeltų gamybos į trečiasias šalis. Turiu taip pat priminti jums, kad visi sektoriai turi būti rimtai įvertinti atsižvelgiant į jų poveikį, tame tarpe ir poveikį konkurencingumai. Aš paminėjau keletą klausimų, kurie yra pakankamai svarbus, kur reikalingi pakitimai. E, keletas svarbesnių pamastymų. Mums reikia aktyvaus dialogo su Europos komisija ir e, visais kitais suinteresuotais asmenimis ir organizacijomis. Investicijos į aplinką neturėtų būti suprantamas kaip beprasmės e, išlaidos. Tai viena iš veiklos ryčių siekiant pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. Panas Laurent, dėkoju. Pane pirmininkė, ačiū pranešėjui. E, gaila, bet mano požiūris skiriasi nuo to, kurį demonstruoja pranešėjas. Dabar kai Europos pramonė iškyla nemaži sunkumai, turėtume visą dėmesį suskirti mūsų verslo konkurencingumui. E, pažiūrėkime į padėtį mm, mano šalyje, pažiūrėkime, kas atsitinka su e, Pakuočių direktyva ir jos įgyvenimų Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje, Italijoje. Gaila, kad komisijos atstovų nėra dabar. Komisija sako, kad didžiausia problema yra įgyvenimas nacionaliniu mastu e, kai kuriuose šalyse įgyvendinama 70 procentų, e, kitur 20 procentų. Ir nebūtina keliauti į Bulgariją ar Rumuniją, norint tuo įsitikinti. Galima rasti pavyzdžių arčiau prie mano šalies sienų. E, aišku, galima kalbėti apie elektroninės sistemas internetą, bet turėtume sustelti ties baziniais, elementariais dalykais, tuos pirmiausia dalykus sutvarkyti. Komisija nesugeba net ir e, greta Strasbūro Reino upėje atlikti inspekcijų, pažiūrėti, ar tinkamai įgyvendinamos e, nuostatas. Mums reikia vienodų sąlygų visiems. Turime sugebėti pareikalauti valstybių narių atsakomybės kalbėjausi su Vokietijos ministru jisai sako, kad turime labai atidžiai ir išsamei panalizuoti šiuos dokumentus. Dėkoju. Joy Lainen. Dėkui. E, bendrijos e, teisės įgyvendinimas yra pono Florence Arkliukas e, Iš tikrųjų, kai pats rengi teisės aktus, e, nėra smagu matyti, kad jie nėra tinkamai įgyvendinami. E, komisija savo dokumentuose daugiau akcentuoja privalumus, tuo tarpu kai pranešėjas e, labiau pabrėžia problemas, užėmė labiau neigiamą požiūrį. Čia mūsų komitete vis tik norėtume, kad tai, ką veikiame, turėtų e, labiau teigiamą požiūrį. Taigi e, reiktų matyti, e, verčiau žvelgti į privalumus, o ne į trūkumus. Kalbant apie inovacijas, novatoriškus sprendimus, Turime atsižvelgti į tai, kiek jie kainuos. Ponas Osi paminėjo subsidiarumo principą, bet subsidiarumas yra būtinas teisės akto rengimo pradžioje, o jau kada jisai parengtas, jis turi būti įgyvendinamas tuo pačiu lygmeniu visose 27 valstybėse narėse vietos, regiono lygmuo be abejo yra labai svarbus įgyvendinant teisę ties tuo, turime susitelkti, turime daug, matome daug trūkumų, negebėjimą administraciškai įgyvendinti ES nuostatas, trūksta pakankamai žinių, know-how, jas įgyvendinant. Tuo tarpu yra sukaupta pažangios praktikos tame tarpe ir mažesnėse valstybėse narėse. Ten, kur e, didžiosios e, susiduria su dideliais sunkumais. E, mes matome, kad e, susidurima su dideliais sunkumais įgyvendinant e, vandens pagrindų direktyvą. Taigi įgyvenimas, įgyvenimas ir įgyvenimas, pasinaudojant visomis mums prieinamomis priemonėmis. Reikia galvoti apie įgyvenimo partnerystės. Reikia dirbti su vietos, regionų valdžia, užmėgsti partnerystės su jomis, užtikrinant, kad įgyvenimas visoje ES bus vienodas. Sutinku su ponu Florence, arba turime, kad, kad turime performuluoti šį pranešimą, svarbu, kad būtų atsižvelgta į pateiktus pakeitimus, reikia užimti šiek tiek teigiamesnį požiūrį, daugiau kalbėti apie privalumus. Sim. Kągi. Išgirdome buvusius pirmininkus, dabar panas Kalekakis. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pranešėjo išvados ne visai tokios, kaip kad mūsų pozicija aplinkosaugos politikoje viena yra tikra, kad mes netinkamai ją įgyvendiname. Ir taip pat, kad neveikia įgyvendinimo kontrolės mechanizmas. Tai yra realybė, tokia tikrovė. Aš manau, kad reikėtų daug daugiau galių numatyti centralizuotai. Tokių centralizuotų priemonių numatyti stebėsenai. per kurią stebėtume, kiek yra įgyvendinami politikos tikslai. Ir aš dėl to sutinku su Karlu Hansu Florensu. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia aktyvesnio piliečių dalyvavimo. Bet tai turi būti atliekama atsakingai, nes yra pasireiškęs toks reiškinys, kai piliečių aktyvus dalyvavimas buvo skatinamas ne susirūpinimo dėl aplinkos, bet dėl kitų priežasčių. Ir kai kuriuose šalise šitie teisės aktai buvo panaudoti tam, kad būtų užkirstas kelias nepageidaujimoms investicijoms. Tad iš tiesų, jeigu elgiesi teisingai ir tikrai tavo toks yra tikslas padėti saugoti aplinką, tai galima nukreipti visas investicijas į tą tikslą ir iškirsti kelią joms būti daromoms kitur. Bet jeigu paskatos nėra kilnios, to daryti nereikėtų. Negalima naudoti aplinkosauginių teisės aktų tam, kad galėtų pasipelnyti tiesiog kai kurie ekonomikos sektoriai. To ateityje neturėtų būti. Nes tokia situacija kelia grėsmę visam šio sektoriaus patikimumui. Dėkui. Krista Klars. Dėkui. Aš sutinku su ponu Florensu dėl to, ką jis pasakė apie tai, kad reikia harmoningo teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse ir taip pat, kad reikia užtikrinti aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, kalbant apie gamyklų, a, augalų apsaugą, e, pesticidų naudojimą. Standartai ir normos turi būti vienodas visoje Europos Sąjungoje. Juk Europa turėtų saugoti savo piliečius nuo išorinių grėsmių. Bet kartais mes patys apsunkiname savo gyvenimą. Numatome teisės aktus, kuriuos reikalaujame įgyvendinti pernelyg greitai ir tuomet tiesiog e, žmonės nespės susitaikyti ir prisitaikyti prie tų naujų teisės aktų. Tad aš norėčiau, kad komisija atkreiptų dėmesį ir į tai. Taip pat, kad jis pasitaiko, kad teisės aktų nuostatos dubliuojasi. Tad čia vėlgi noriu atkreipti dėmesį komisijos narių į tai. Kolegos, labai dažnai mūsų patvirtinami teisės aktai vis tik tie yra teoriniai ir praktiškai juos įgyvendinti yra labai sunku. valstybės narės dažnai pareiškia, kad nori laikytis savo nacionalinių teisės aktų ir nacionalinių normų. Jos neižvelgia jokios pridėtinės vertės įgyvendinant ES teisės aktus. Taip pat yra dar vienas klausimas susijęs su darbo vietomis, juk už darbą reikia mokėti, taip pat mokėti mokesčius, Ir visa tai yra susiję su aplinkosauginių teisės aktų pridėtinė verte. Tad mes turime patys savo užduoti klausimą, ar mūsų visuomenė supranta, ko mes siekiame tais teisės aktais. Jeigu ne, tai bus labai sunku juos įgyvendinti visose valstybėse narėse, tai kils didžiulių iššūkių. Dėkui, komisija, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija yra labai dėkinga už tai, kad jūsų komitetas paskyrė šiam klausimui pranešėją ir kad jūs vertinote mūsų komunikatą. Turiu keletą pastebėjimų. Visų pirma, komunikate yra įvardyjami prioritetai, kuriuos išskyrė komisaras Patočnikas ir gyvendinimas yra viena iš tų prioritetinių sričių. Taip pat ten yra įvardyjama keletas pagrindinių idėjų, kaip pagerinti teisės aktų gyvendinimą. Ir visi sutinkame, kad geresnis teisės aktų gyvendinimas yra mums visiems bendras tikslas. O kalbant apie konkretesnius dalykus, manau, kad galime išskirti komunikato mintis ir jas suskirstyti į šešias pagrindinės grupės. Pirmoji yra susijusi su žiniomis. Ir apie tai buvo kalbama visose turbūt pasisakymuose šiandieną. Taip pat e, e, kalbėjome apie tai, koks vaidmuo tinka, tenka dirbantiesiems, kad jiems reikalingos žinios. Todėl būtų galima pagerinti informacijos klaidą ir labiau informuoti apie gerąją praktiką. Tam būtų galima geriau pasinaudoti in, e, elektroninėmis, internetinėmis priemonėmis. Kita idėja yra susijusi su bendradarbiavimu, tinklų kūrimu, ekspertų tinklus turiu galvoje. Čia galima kalbėti apie skirtingus tikslus. Jau yra bendradarbiaujama su te, e, teisėjų, bendruomenėmis. Tokiu būdu teisininkai visoje Europoje gali dalintis turimą patirtimi panašiais atvejais, panašiose bylose. Ir tai yra taip pat labai geras būdas gerinti vienodą mąstymą, skatinti vienodą mąstymą tarp visų teisėjų ES šalise. Taip pat yra planuojama glaudžiai bendradarbiauti su regionų komitetu tam, kad jaustume pulsą ir žinotume, kas yra aktualu regionams, regionų valdžiai. Ir ponas Rosi taip pat, manau, su tuo sutinka. Kiti dalykai, ką mes įvardėjame savo komunikate, tai yra prieiga prie teisingumo sistemos, tai ypatingai pabrėžia ir ponas Rosi, ir kiti kalbėję kolegos. Mes šioje srityje darbuojamės labai aktyviai, pradėjome keletą studijų, tyrimų. Žinoma, Teisingumo teismas taip pat yra prieėmęs svarbių nutarčių šiuo klausimu ir nors 2003 metais komisija pateikė pasiūlymą, bet nebuvo padaryta pažangos įgyvendinant, teisingumo teismas priėmė nutartį kuri reikalauja sudaryti geresnės galimybės piliečiams kreiptis į teismus dėl aplinkosauginių pažeidimų. Kitos idėjos yra susijusios su skundų sprendimo mechanizmu. Ta taip pat minėjo ponas Rossi, kaip reikėtų užtikrinti, kad piliečiai galėtų konstruktyviai dalyvauti išreikšdami įvairius skundus, nusiskundimus ir juos pateikti atsakingoms nacionalinėms institucijoms. Ir galiausiai mes daug dėmesio skiriame inspekcijų svarbai. Labai daug problemų, kurias dabar matome, kyla dėl to, kad trūksta tinkamos kontrolės. Žvelgiant į situaciją visoje Europos Sąjungoje, matome tokių pavyzdžių, kur vienos valstybės narės yra sukūrusios labai pažangės sistemas, kur administraciniai kaštai yra labai maži, o aplinkosauginės problemas sprendžiama labai veiksmingai. Tad reikėtų stengtis, kad tos gerosios praktikos atvejai taptų normą Europos Sąjungoje. Mes manom, kad čia gali būti įvairiausių iniciatyvų ir tikimės, kad kai kurios iš tų iniciatyvų bus perkeltos ir į septintąją aplinkosaugos pagrindų programą ir į aplinkosaugos septintąją veiksmų programą, kurią netrukus paskelbsime. Dėkui, pirmininkė. Ačiū. Ar pranešėjas norėtų apibendrinti diskusijas? Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms ir komisijos atstovui už tai, kad detaliai aptarė mano pranešimą. Aš pritariu viskam, ką sakė komisijos atstovas. Dėl geriausios praktikos, informacijos, atitinkamų kontrolės priemonių, prieiga prie teisingumo piliečiams, žinių ir informacijos pritariu tam. Dabar tai, ką sakė kolegos, aš manau, kad dauguma pasiūlymų, kurie buvo išsakyti, aš turiu pasakyti, mano pasiūlymai panašus į tai, ką sakė ponas Florensas. Aš sutinku, kad reikia paprastesnių taisyklių, kurios turi būti tinkamai pritaikomos. Pone Klas faktiškai tą patį pasakė dėl taisyklių, aš irgi jai visiškai pritariu. tos taisyklės turi būti tinkamai įgyvendinamos visose valstybėse narėse. Aišku, gali būti kažkiek tai manevro laisvės paliekama, bet vis tiek taisyklės turi būti taikomos visą ES, jeigu norime, kad jos duotų rezultatų. Taip pat buvo kalbama apie alternatyvų pasiūlymą. Panas Zėberis kalbėjo apie tai, kad reikia pagirti komisiją. Aš manau, kad komisija labai aiškiai pasakė, kad piliečiai, piliečių susirūpinimas yra labai svarbu ir apie tai kalbama ir komisijos pasiūlyme. Ir aš tikiuosi, kad gausime šiek tiek tokių pasiūlymų. Tai, ką sakė Joe Lainen, jūsų kolegos žino, kad mes daug ginčiamės dėl tų klausimų, bet aš vis tiek Norėčiau jam padėkoti, kad jis įvertino mano formuluotės, jis kalbėjo apie tai, kad aš negatyviai kalbėjau, o ne pozityviai, bet yra mano pranešime ir pozityvių aspektų, juos reikia akcentuoti. Ir aš juos akcentuoju, tačiau jeigu norime kalbėti šiek tiek drąsiau, mes turime kalbėti apie tai, kaip būtų galima pašalinti neigiamus aspektus ir juos panalizuoti, kad juos būtų galima išspręsti. Aš pritariu jam, kad reikia taikyti taisyklės. Na, o kalbant apie subsidiarumo principą ir tai, kad priemonės nėra labai palankiai vertinamos valstybėse narėse, aš turiu pasakyti, kad iš dalies aš pritariu tokiam jūsų pasak pasakymui. Pirmininkas dėkoju, ponė Rosi, visuomet labai gerai mąstyti pozityviai, tuomet viskas atrodo lengviau ir paprasčiau. Pakeitimų pateikimo termina, terminas yra gruodžio 13 diena, gruodžio 23, 24 balsuosime komitete dėl šio pranešimo, o po to e, dokumentas bus pateiktas plenariniam posėdžiui. Kągi periname prie paskutinio šio ryto darbo tvarkės punkto. E, nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrąją dalį, tai yra pieno rūkšties naudojimas mikrobiologinių teršalų kaupimusi ant galvijų skerdenų paviršių mažinti. Įdomi tema ir manau, kad tikrai diskusijos bus įdomios. Taigi, norėčiau pirmiausia pakviesti pasisakyti to nepritarimo autorius. Linda McKevin bus pirmoji. Ačiū pirmininkė. Kodėl aš komiteto dėmesį atkreipiau į šį klausimą, nes į mane kreipėsi vartotojų organizacijos, veterinarų organizacijos, inspektoriai. Būtent mums kyla daug, joms kyla daug problemų dėl šios priemonės. Ši priemonė buvo pristatyta kaip hygienos, e, hygieną užtikrinanti priemonė, Tačiau mes atmetame šį pasiūlymą dėl to, kad e, na, vyksta. Čia nėra bandoma pasirūpinti higieną, tiesiog bandoma išspręsti priekybinį nesutarimą su JAV dėl importo. Ir tai susijęs su vienu konkrečiu atveju, apie kurį kolego žino, kai ES uždraudė dirbtinų hormonų, kurie yra injekuojami į galvijus importą. Ir kalba eina apie tūkstančius tonų JAF, JAF e, galvijų, kurie nebuvo apdoroti tais hormonais. Tačiau JAF visa jautiena yra apdorojama pieno rūkštimi perdinimo procese. Pieno rūkštis EFSA sakė, kad tai yra saugi medžiaga ir tai yra tiesa. Tačiau problema, kurie dirba, tų kolegų, kurie dirba mėsos hygienos e, srityje, yra ta, kad jeigu pieno rūkštis yra naudojama apdorojimo procese, tokiu būdu gali būti paslepiamos hygienos problemos. Jeigu pieno rūkštis yra naudojama proceso pabaigoje. Įsivaizduokite, kada yra skerdena, yra, ji patenka į gamybos grandinę, e, veterinarai turi ištirti ir išpjauti užterštas vietas. Na ir galiausiai tos gamybos pabaigoje tik tai su švariu vandeniu leidžiama nu-, nuplauti skerdeną. O Amerikoje jie naudoja pieno rūkštį toje gamybos grandinėje ir dažnai tokiu būdu yra nuslepiama užteršta vieta. Europos komisija pateikė keletą pasiūlymų dėl pieno rūkšties ir pirminėme pasiūlyme Europos komisija nenorėjo leisti pieno rūkšties naudojimo gamybos grandinėje, norėjo pieno rūkštį įvesti tik tai proceso pabaigoje. Tačiau JAV tai yra naudojama per visą gamybos grandinę. Na ir norint prisitaikyti prie JAF reikalavimo, šiandien komisija ir pateikė pasiūlymą naudoti pieno rūkštį per visą gamybos grandinę. Na, čia nėra kontroversiška ir aš norėčiau, kad kolegos viską teisingai suprastų. Taryboje nėra daugumos komisijos pasiūlymui pritarti. Dauguma valstybių narių pasisakė prieš komisijos pasiūlymą per paskutinį tarybos posėdį, balsavo prieš jį. Aš galėsiu pasakyti, kurios tai buvo valstybės narės. Taigi, situacija tokia. Vyriausybės, kurios pasisakė prieš. Prancūzija, Austrija, Graikija, Latvija, Lenkija balsavo prieš komisijos pasiūlymą darbo grupėje. Vengrija, Belgija, Luksemburgas, Suomija susilaikė. Taigi daugumos nėra. Ministrai balsuos po kelių dienų, kiek suprantu, daugumos vis tiek taryboje nebus šiam pasiūlymui paremti. Jeigu daugumos taryboje nėra, tuomet Europos komisija turi primti sprendimą. Kitaip tariant, ministrai nebalsuos, neprims sprendimo. Ir nemanau, kad yra tinkama demokratijai. Mes turime viešai apie tai kalbėti. Diskusijos turi būti viešos. Kitas dalykas. Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Jeigu jau tai yra taip paranku hygienos prasme, naudoti tą pieno rūgštį, komisija anksčiau nepasiūlė to, kodėl nesakė, kad reikia tą daryti ES, kokia yra nauda vartotojams ES, jūs nesiūlot, neteigiate, kad tokia mėsa, kuri yra apdorota pieno rūgštimi, būtų atitinkamai ženklinama. Ir kiek suprantu, tos įmonės, kurios naudoja pieno rūgštį, turės informuoti apie tai, kad naudojo pieno rūkštį, tačiau vartotojai vis tiek nežinos, nes ant etikečių tai neatsispindės. Tai kodėl nėra ženklinimo reikalavimo? Jeigu yra naudojama tokia nu, kitas gamybos metodas e, grandinėje, kodėl nėra įsivardyjamas ant etiketės? Žinau, kad yra priekybos priemonė, suprantu, kad JAV ir gal komisija galėtų patvirtinti, neleidžia ES jautinos importo į JAV ir draudžiama importuoti jautiną po pasiutlygės krizės ir nepaisant to, kad visos sveikatos problemos yra išspręstos ir nėra jokių mokslinių įrodymų, pagrindimų tokiam importo draudimui, vis tiek yra draudžiamas tas importas. Kongresas sako, kad e, jie lik ir bando svarstyti įstatymą dėl importo draudimo panaikinimo, bet kol kas to įstatymo projekto nėra. Taigi, siūloma yra tokia priemonė, kur nauda vartotojui neaiški kur yra abejonių tarp vartotojų organizacijų, veterinarų ir panašiai, žmonių, kurie dirba hygienos rytyje, nėra siūloma ženklinti tos mėsos, kur yra apdarojama pieno rūkštimi. Ir jūs norite, kad mes tam pritartumėme. Na, tikiuosi, kad kolegos labai didžiai apie tai pasvarstys ir aš manau, kad komisija turi peržiūrėti pasiūlymą, galbūt pagalvoti, ar jeigu pieno rūgštis yra naudojama, galbūt ją proceso pabaigoje naudoti, jeigu apskritai ją leidžiama naudoti. Ir kodėl turėtumėme kažką keisti, kas ne, nesukelia jokių problemų Europoje, kur naudos vartotojams nėra ir nėra jokių priežasčių keisti situacijos. Dėkoju. Lindai. Dagmar Rodbeir dabar. Pane pirmininkė, tik e, noriu pridurti prie to, ką ponė Makavan ką tik sakė. Mes nekalbame čia apie maisto higieną, mes kalbame tik apie priekybą. Ir jeigu apsidairysime ir bandysime susivokti, kas ką bando įtikinti, tai žvelgdama aplink mane iš karto galiu pasakyti, kas už ką pasisako, pradedant nuo aukščiausios hierarchijos. Turime aiškiai išsiaiškinti, ko norime. Ar e, mes galvojame, kad susitarimas, prekybos susitarimas su JAV yra svarbesnioji pusė ir todėl kitą pusę turime aukoti. E, nus, nustebusi, sužinojau, kad komitologijos komitete e, rengiant šiuos dokumentus buvo pasiūlyta, kad pieno rūkštis būtų naudojama tik tai po postmortem inspekcijos. Toks buvo pasiūlymas. Bet dabar tos nuostatos nebėra ir ko gero komisija galės paaiškinti, kodėl tas pakeitimas buvo padarytas, nes jeigu tai tik tai proceso gale, vadinasi, tai daugiau nebedomina nei JAV, nei Kanados. Tie, kurie mano, kad tai yra menka, nesvarbi tema, mini EFSA pateikta mokslinė rekomendacija. Šiuo atveju ta rekomendacija yra būtent įrodymas, kad EFSAI ne visada pasiseka. E, jiems buvo užduoti du klausimai, e, į vieną jie atsakė, į antrą neatsakė, sakė, atsiprašome, neturime pakankamai duomenų. E, Mesgi neteigiame, kad pieno rūkštis yra pavojinga ar toksinė ir e, gali pakengti žmogaus sveikatai. Vienintelis dalykas, kurį mes sakome, kad ji naudojama užmaskuoti maisto hygienos trūkumus. E, tai tik prisidės prie blogos hygienos praktikos skerdyklose. E, tame etape, kur e, ji panaudojama, ji užmuša visas bakterijas, tame tarpe ir gerasias, e, kurios e, praverčia transportavimo procese. Tai reiškia taip pat, kad tolesniai stadijoje nebus toliau įmanoma paimti patikimų mėginių. Ir jeigu reikėtų ieškoti atsakymo, esminio atsakymo, tai jau jeigu pieno rūkštis būtų tokia e, pravarti, tai jau seniai būtume turėję atitinkamą teisės aktą, kuris numatytų jos naudojimą. Nėra įrodyta, kad e, šis pasiūlymas prisideda prie hygienos normų patobulinimo. Aš manau, kad eina kalba tik tai apie tam tikrą nuolaidą, kuomet kalbama apie prekybos susitarimą su JAV. Nekalbama čia nei apie higieną, nei apie vartotojų apsaugą. Ponas Marti galbūt galėtų būti tas asmo, kuris geriausiai paaiškintų. Uh, situaciją. Aš atsimenu, kaip mes e, pralaimėjome ginčą dėl hormonų panaudojimo. E, mes e, užblokavome hormonais gydytų jautienos produktų patekimą į mūsų rinką. Bet kalbant apie šį pasiūlymą prieš e, e, tai e, žiūrint iš vartotojų požiūrio taško, tai jokio pagrindo tam nėra, galbūt yra pagrindimas e, prekybos e, reikalais, bet šiuo atveju mes aiškiai darome tam tikrą nuolaidą, teikiame kažkokią dovaną, tikėdamėsi kažką gauti atgal už tai. Karl Schliuter, nelabai turiu ką pridurti, Karla ir Linda paaiškino mūsų argumentus prieš, kaip Dagmar ir sakė, kai kalbama apie EFSA rekomendaciją, tai e, ne visus aspektus. E, į ne, ne visus aspektus buvo atsižvelgta toje rekomendacijoje. Manau, kad e, atlikta analizė nebuvo atlikta. Mes e, nekvestionuojame pieno rūkšties, mes tik tai kalbame apie tai, kad jį gali maskuoti. E, kokybė gali neigiamai paveikti kokybos, kokybės standartus. Turime pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai nesutarėme su JAV, turime pasiremti argumentais, e, sakydami, kad e, čiagi prekybos ginčas ir tada turime ieškoti sutarimo. Ne, turime remtis e, mokslo išvadomis mokslinė informacija ir tada priminėti savo sprendimus. Aš nenoriu, kad uh, jungtinės valstijos mane stumdytų. E, ir e, nesu taip baisiai išsigandęs, kad e, tokiu būdu mes taip pakenksime prekybos santykiams, kad to vardan turėtume atsisakyti savo logikos ir savo nuostatų dėl maisto hygienos. Dank.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 Taigi dabar baigiame pageidavimų kalbėti teikimą. Ir norėčiau paprašyti visų kalbėti kiek galima grauščiau, glaučiau, tam, kad dar galėtume išklausyti komisijos reakcijų. Sako generalinio direktorato atstovai yra šiandieną, kaip ir priekybos generalinio direktorato atstovai. Tad jiems norėsime suteikti žodį. Pane Somer. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, iš tiesų, ES jau egzistuoja hygienos reglamentai, bet yra 20 tūkstančių atvejų kiekvienais metais, kai yra užregistruojama su maistu susijusių infekcijų. Tai tikrai nelabai linksma situacija ir gal ir praverstų nauja priemonė. Bet aš pritariu Dagmar dėl to, kad, šita, kad mes čia kalbame ne tik tai apie higieną, bet ir apie priekybą. Ir galvoju, kodėlgi mums neleidus naudoti natūralių rūkščių. Juk tai yra, pieno rūkštis yra natūraliai, yra raumenyse, kai mums skauda raumenis, tai yra dėl pieno rūkšties. Tai gal reikėtų leisti naudoti tokią rūšį, tokio, tokios rūšies rūkštis, e, užtikrinti mėsos kokybę, papildomai apdoroti mėsą tokiamis rūkštimis. Kalbant apie balsavimą taryboje, taip iš tiesų nebuvo vienbalsio sutarimo, bet juk buvo dauguma, 14 valstybių narių palaikė pasiūlymą ir 4 susilaikė. Taigi valstybės narės nėra iš esmės prieš pasiūlymą tad nesakyčiau, kad taryba atmetė jį. Aš manau, kad taryba galbūt tiesiog laukia kitų institucijų nuomonės, o tai yra geras ženklas. Norėjau pabrėžti, kad viena iš sąlygų komisijos pasiūlyme yra tai, kad mėginiai iš mikrobiologinių e, skerdenos tyrimų paimti kad jie turėtų būti įmami laikantis visų hygienos taisyklių. Ir tai turėtų būti daroma prieš bet kokį mėsos apdirbimą pieno rūkštimi. Ir tuomet, jei nebūtų tokių atvejų, kai pieno rūkštis būtų panaudojama užmaskuoti kitokiam hygienos taisyklių nesilaikymui. Be to, nepamirškime, kad tai yra papildoma priemonė ir pieno rūkšties naudojimas neturėtų būti skirtas užmaskuoti kokiam nors kitam neteisingam ar neteisėtam ne, ne elgesiui. Be to, viskas turės būti dokumentuojama. Jeigu pieno rūkštis bus naudojama šalinti įvairiam įvairiems taršalams, visą tai turės būti dokumentuojama. Ir taip pat e, manau, kad tos taisyklės turės būti taikomos ne tik tai ES teritorijoje pagamintiems mėsos gaminėms, bet ir įvežamiems. Su JAV jau vyko ne vienas priekybinis ginčas, prisimenu mėsą e, apdorotą hormonais, e, o gyvulius augintus juos šeriant hormonais. Bet šiuo atveju tikiu, kad rezultatai tokios priemonės būtų teisingi ir teigiami. Dėkui, Kolin Lepaž. Dėkoju. Aš pritariu Dagmaros pozicijai ir taip pat Karlo Šliuterio minčiai. Pirmiausia, man atrodo, akivaizdu, kad tai yra prekybos klausimas ir tai, kad šiandien yra prekybos generalinio direktorato atstovai, tai įrodo, tiesiog yra, mes verčiami e, pakeisti taisyklės. Pone Zomer minėjo klonavimą, bet aš manau, kad čia svarbiausia yra tai, sužinoti, kokiu privalumu tai duoda ES vartotojams. Akivaizdu, kad pieno rūkštis nėra pavojinga. Tačiau ar tai atneša kokią tai naudą ir kokiamis sąlygomis tam pieno rūkštis gali būti naudojama, nes pieno rūkštis sunaikina visas bakterijas. Ir taip pat tai gali atverti duris ir kitokioms praktikoms, naudojant kitas, kitus produktus, kurie, nu, kuriuos naudoja amerikiečiai, apdorojant mėsą. Na ir tai sunaikintų visas mūsų pastangas, kurių mes siekėme per pastarąjį dešimtmetį, kad mūsų kiekvienos sąlygos skerdyklose būtų kuo galima geresnės. Uh, Na ir aš norėčiau priminti, kad kas kart, kai mes bandome sumažinti savo pastangas siekiant didesnio saugumo ir hygienos, tai kainuoja mums labai daug ir žmogiškąją prasme, ir ekonominę prasme, ir finansinę prasme. Taigi mes turime į tai atsižvelgti. Ačiū. Peter Lyze. Dvi minutės. Kalbėsiu angliškai, nes turiu keletą pastabų angliškai pasirašęs. Uh, Aišku, pieno rūkštis yra natūrali medžiaga. Na ir e, žvelgiant į tai, ką turiu gavęs iš komisijos, čia koncentracija jos yra nedidelė, lyginant su tuo, ką, ką randame apskritai gyvūnuose, natūraliai gyvūnuose. Tačiau aš manau, kad reikalingos viešos diskusijos, reikia išklausyti įvairių argumentų ir turime, mes EPP frakcijoje apie tai kalbėjome ir ponė Zomer pristatė frakcijos poziciją, tačiau mūsų pagrindinis pranešėjas iškėlė klausimą komisijai, jį pateikė raštu ir aš jį dar kartą perskaitysiu. Ponas Šnelhart štai ką rašo. Kiek suprantu šį pasiūlymą, pieno rūkšties naudojimas skirtyklose yra įmanomas tik tai proceso uh, skerdimo proceso pabaigoje, kai jau yra paimti visi mėginiai, kurių tikslas įvertinti atitikti su atitikti mikrobiologiniams reikalavimams. Perėsiu prie vokiečių kalbos. Taigi norėčiau išklausyti komisijos, ar toks, tokia interpretacija yra teisinga. Priedė komisija siūlo štai ką. Pieno rūkšties naudojamas apdorojant skerdiną. Turi būti atliekamas tik tuo met, kai naudojamas tik pieno rūšis turi būti naudojama tik tuomet, kai, kai yra paimti mėginiai, mikrobiologiniai mėginiai. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kas yra tos inspekcijos po skerdimo Tai yra jau mirusio gyvūno mėginių paėmimas. Galbūt komisija galėtų dar pakomentuoti N ir P konstatuojamasis dalis. Rezoliucijos autoriai kalba apie tam tikrus trūkumus, nes nužudoma normali flora, gerosios bakterijos. Ir tai yra pavojinga mėsai. Ir tarš, gali atsirasti dar kiti taršo žydiniai tokia atveju, jeigu yra nužudomos gerosios bakterijos. Pone Maginis, dėkuoju, pirmininkai, ir aš norėčiau išgirsti Piterio užduotus, atsakymus į Piterio užduotus klausimus. Keletą minčių. Susidaro įspūdis, kad jautienos sektorius, kuris susidūrė nuo pasiutlygės e, laikų labai e, su didelėmis problemomis. E, būtų tikrai blogai, jeigu būtų grįžtama prie blogosios praktikos, jeigu bus naudojamas naujoja, naudojama pieno rūkštis. Tai numato 2004 metų reglamentas ir ko gero šitas nerimas neturi pagrindo. Dar viena mintis man e, įdomu buvo klausytis e, žmonių skeptiškai minint žodį prekyba. Aš nemanau, kad prekyba yra blogas dalykas ir tikrai nieko blogo, kad šiandien kalbame ir apie vartotojų apsaugą, ir apie prekybą. E, abu yra gyvybiškai svarbus mūsų piliečiams. Tad aš e, girdėjau ponės Somers ir kitų e, argumentus yra pasakiusi, kad tai yra saugi medžiaga, tik tai ji turi būti tinkamai naudojama. Ir būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę. Ne. E, na, o kalbant apie priekybos aspektą, tai yra dvipusė judėjimo gatvė. E, Žinoma, būtina laikytis mūsų standartų ir aš sutikčiau e, su anksčiau kalbėjusiu, kad tie dalykai turėtų būti viešai aptariama. Būtent dėl tos problemos svarbos reikalinga vieša diskusija. E, o dabar e, aš manyčiau, kad atsižvelgiant į tai, ką yra pasakiusi EFSA dėl pieno rūgšties naudojimo, nemanau, kad reikėtų paremti šitą rezoliuciją. Kris Deivis. Dėkoju. Pirminkė, visi sutarėme, kad pieno rūkštis yra natūralus produktas, e, ją vartoti yra e, saugu mm, ir e, ta rūkštimi apipurkšta mėsa tikrai negali būti atskirta nuo kitokios mėsos. EFSA sako, kad e, šios rūkšties naudojimas gali naikinti patogeninės bakterijas, kad e, ji nekenkia, nekenkia aplinkai ir e, gali apsaugoti nuo mikrobiologinio užteršimo. Tad jeigu taip viskas saugu, klausimas komisijai toksai, kodėl komisija neteikia teisės uh, akto, kuriame reikalautų, kad pieno rūkštis būtinai, privalomai būtų naudojama Europos e, skardyklose. Sofija Kony, ačiū ponė pirmininkė. Kyla klausimas, ar komisijos pasiūlymas iš esmės pakeis bazinius e, maisto hygienos principus, kalbant apie galvijų mėsą. Ne, jokių būdų, nes pieno rūkštis leistų numatyti papildomas priemonės ir pagerinti maisto higieną galvijų jautinos higieną. Esant tokiai ekonominiai situacijai, galbūt įmanoma mažinant gamybos kaštus mažiau pastangų skirti maisto higienai, žinant, kad su, maisto, e, su pieno rūkštimi būtų įmanoma čia išvengti ir nu, nuplauti tam tikras e, bakterijas nuo mėsos. Tačiau reikia nepamiršti ir ekonominės situacijos, ir krizės situacijos, kai konkurencija tampa labai svarbiu elementu ir tai, tai turi būti atsižvelgiama kalbant ir apie maisto higieną. Na ir nors tekste apie tai kaip ir nekalbama, tačiau tos mėsos, kurie yra skirting, kitaip yra apdorojama nei pas mus, ją įvežant į ES, ji turi atitikti mūsų standartus. Taigi aš pritariu tam, ką sakė ponė, ponė Zomer ir manau, kad esant dabartiniai ekonominiai situacijai, mes tokiu būdu tik atversime Pandoros dėžę, skrynę ir sukelsime dar didesnį pavojų riziką mūsų piliečiams. Dėkui. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, igyekszem elnök úr kérésének megfelelően gyors. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu irgi išsakyti savo nuomonę. Klausimas yra sudėtingas, be jokios abejonės. Yra daromas e, spaudimas komisijai ir mums taip pat, nes Tačiau yra dalykų, apie kuriuos nebuvo kalbėta pieno bakterijos leidžia užtikrinti ilgesnį mėsos vartojimą. Ar tai tiesa? Taip, naudojant pieno bakterijas, mėsa tampa ilgiau galiojanti. Ir tai yra labai svarbu, kalbant, svarbus poveikis kalbant apie mėsos kokybę. Tačiau ar mes e, leisime pas mus dėkti tokius procesus? Skerdyklose teigiama, kad e, yra vis dirbama uždaroje erdvėje, kad naudojamas tik tai grinas vanduo. Ir kaip ir bakterijos yra neįmanomos, tačiau jeigu pieno rūkštis būtų naudojama skerdyklose, pažiūrėjau, mano šalyje, tai sukeltų daug problemų. Vengrija susilaikė taryboje balsuojant dėl to, kad mes dar negavome atsakymų iš komisijos, atsakymų tam tikrus klausimus, kalbant apie maisto saugumą. Nes maisto saugumas, maisto sauga čia yra esminis klausimas. Taigi, kažin ar mes būsime linkę žengti žingsnį atgal šioje srityje. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisijai. Ir pirmiausia, Sanko generalinio direktorato atstovas. Dėkoju, panė pirmininkė. Visų pirma, noriu nuraminti visus komiteto narius nuomonėje numatytas labai aukšto lygio maisto saugumas ir niekada mes vartotojui e, to lygio nemenkinsime, niekada nedarysime išlygų iš savo principų, niekada nepakeisime hygieniškų metodų e, pieno rūkštimi. E, viskas, ką čia darome, jis laikomis teisės nuostatų. Mes turime baltąją knygą dėl maisto saugos, yra keletas e, e, direktyvų hygienos rytyje, kurios buvo priimtas 2004 metais. Jos visas labai aiškiai apibrėžė procesus, kurios e, turėtų užtikrinti požiūrį, kuris išreiškiamas žodžiais iš ūkio ant stalo. E, Pakcentuosiu keletą principų, e, kurie atsispindi e, parlamento ir tarybos priimtuose reglamentuose. Visų pirma, pirminė atsakomybė tenka maisto verslo subjektui. Jis turi užtikrinti, kad pateikiamas į rinką maistas yra saugus. Kaip jau sakiau, saugumas turi būti užtikrintas per visą maisto grandinę, pradant nuo ūkio ir kol pasiekia vartotoje. Ir e, e remiant tu, e, remiantis tuo yra suformuluotas e, hygienos ir analizės principas, kuris turi užtikrinti, kad tų nuostatų bus laikomasi. Taigi, remiantis 2004 metų reglamentu, komisija turi teisinį pagrindą patvirtinti kitas medžiagas greta vandens, kurios būtų naudojamos skerdienai e, plauti, valyti. Iš e, penkių pasiūlytų priemonių mes e, dirbame toliau tik tai su pieno rūkštimi, nes e, tik tai pieno rūkštis e, gavo pritarimą iš EFSA. Pieno rūkštis neturi problemų dėl saugumo, dėl veiksmingumo, tai irgi buvo pripažinta per diskusiją čia. EFSA pripažino, kad pieno rūkštis gali sumažinti skerdienos mikrobiologinį užtiršimą. Taip pat ji nedaro jokio poveikio aplinkai. Taigi visi kriterijai labai aiškiai pasisako už pieno rūkštį ir nėra nei vieno, e, kuris prieštarautų. E, kitos medžiagos, kurių e, norėjo E, pramonė ar kiti suinteresuotieji veikėjai e, nebuvo kitos medžiagos patvirtintos, nes iškilo saugumo problemų. E, iš tikrųjų, pieno rūkštis yra natūralus produktas, jis egzistuoja raumenyse, e, naudojamas kaip priedas maiste, ir yra ES mastu patvirtintas. E, čia rekomenduojama pieno rūkštį labai specifinėmis sąlygomis naudoti, numatoma koncentracija, temperatūra ir tai viskas numatyta mūsų pateikiamo dokumento projekto priedė. Greta e, tų saugumo patikinimų iš EFSA mes pridėjome keletą papildomų kriterijų Pavyzdžiui, kad galima naudoti pieno rūkštį tik tai visai skerdenai, ar pusiai, ar ketvirčiai skerdienos. Kitaip sakant, negalima e, naudoti pieno rūkšties, e, norint apdoroti atskiras mėsos išpjovas ar gabalas. Mes e, manome, kad pieno rūkštis turėtų būti naudojama ten, kur e, maisto verslo subjekto nuomonė tai atneštų patį geriausią efektą, būtų veiksmingiausia. Kiekviena skerbykla ES turi savo uh, e, hygienos uh, e, ir uh, analizės ir kontrolės planą, e, tvirtinama kompetitingos institucijos ir e, tai reiškia, kad pieno rūgštis būtų naudojama tik ten, kur ji veiksmingiausiai galėtų būti panaudota. E, jos panaudojimas nereiškia, kad mėsa nebus tinkamai inspektuojama, vis tiek bus įmami bandiniai, e, bus tikrinama ir prieš skerdimą, ir po skerdimo, siekiant užtikrinti, kad skerdiena yra saugi. Jeigu yra kažkoks skerdinas užteršimas, jūs žinote, kad skerdyklos nėra sterilios, tai ne chirurgijos skyrius, kur nors ligoninėje, e, tada ji tokia mėsa turi būti pašalinta ir tada neina kalbos apie pieno rūkšties panaudojimą. Dabar kalbama apie kokį užteršimą. Apie užteršimą tomis bakterijomis, kurios proceso pradžioje nėra matomos. Ir galiu Jūs patikinti, kad ES e, per metus aptinkama apie 4000 E. coli lasdelės e, taršos atvejų. E, prisimename e. kolą užteršimo krizę pereitais metais Vokietijoje. Tai nebuvo susijęs su mėsa, su kitais maisto produktais. Taigi 4000 atvejų per metus. Tokia yra oficiali statistika. Diskusijoje buvo paminėta, kad e, pieno rūkštis taip pat naikintų ir gerasias bakterijas, bet gerų ir blogų bakterijų nėra. Yra bakterijos, kurios labiau pavojingos žmonėms negu kitas. Uh, E, tai, kad mes pieno rūkštį panaudosime, e, sumažins bendrą skerdienos užteršimą ar geromis, ar blogomis bakterijomis. E, tačiau, kaip anksčiau sakiau, čia mes nieko nekeičiame, nieko nepakeičiame, mes tiesiog pridedame dar vieną saugos lygmenį vartotojui, tai medžiaga, kurią gali naudoti verslo, e, maisto verslo e, subjektas, tai nėra kokia nors e, prievolė. Informacija kitam maisto verslo subjektui yra numatyta mūsų pasiūlyme, taigi iš hygienos požiūrio taško šitas pasiūlymas tikrai yra rimtai pagrystas. Dėkoju. Norėčiau dabar steigti žodį ponui Amatį iš e, prekybos generalinio direktorato. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, aš esu e, prekybos generalinio direktorato generalinis direktorius, anksčiau vadovavau Žemės ūkio generaliniam direktoratui. Tad, e, kalbant apie šią diskusiją, e, diskusija nėra labai e, techninė, iš to, ką girdėjome, pieno rūkštis yra naudingas, e, naudinga medžiaga, e, ji nepakeičia gerosios e, hygieninės praktikos, o tik prisideda prie jos. Ir nepaisant tos gerosios praktikos vis tiek E. coli ar salmoneliozė dar pasitaiko, na, o pieno rūkštis galėtų tokią riziką dar sumažinti. E, Tad e, žvelgiant iš šios perspektyvas turiu pasakyti, kad nėra jokio klausimo, kad mes darome kažkokį kompromisą. E, varto, tarp vartotojų e, teisių, vartotojų sveikatos ir prekybos. Tai nereiškia, kad mes e, aukojame mūsų bazinės e, sveikatos, veterinarinės taisyklės tam, kad galėtume dėrėtis su JAV. Lygiai taip pat ir JAV nepasieltų su savo taisyklėmis. Ne apie tai eina kalba. Kalba eina apie aiškę e, mokslinę rekomendaciją. E, JAV turi tokias rekomendacijas taip pat visiškai aišku, kad jeigu ES nesugebės priimti reglamento, kuris atitiktų e, mokslinės rekomendacijas, tai sukeltų tam tikrą skepsį iš JAV pusės, e, kai kalba eina apie prekybos dėrybos su mumis. Kalbant apie tarybą, 18 valstybių narių kurios jau priartėjo e, prie kvalifikuotos balsų daugumos e, ir tos, e, tose valstybėse narėse gyvena apie 70 procentų visų ES gyventojų. Jeigu šias problemas neįspręsime, kas atsitiks? Aš manau, kad bet koks politinis sprendimas yra geras, žinoma, neina kalba apie kokius nors kompromisus, bet visiškai aišku, kad visas susitarimas žlugs ir bus grįžtama prie ankstesnės e, situacijos e, su sankcijomis, prekybos karais su JAV. E, E, laikinasis susitarimas trijų metų e, trukmės labai greitai baigėsi, konkrečiai kitų metų Liepos mėnesį. Ta, tokia bus pirmoji pasiekmė. Kita pasiekmė bus ta, kad e, didelių prekybos dėrybų perspektyva išnyks. Ir be jokios abejonės, kad to turime neužmiršti, kalbėdami apie uh, Tai e, dar kartą pakartosiu, e, mes čia nesiderame aukodami savo bazinius e, reglamentus. Mes nekalbėsime apie nusileidimą kitose srityse, ant stalo nededami tokie dalykai kaip e, mūsų prieštaravimas, prieštaravimas klonuotiems e, gyvūnams. E, ir čia situacija tikrai netokia, kaip kad buvo chloro apdorotų viščiukų atveju. Tai svarbus dalykai mūsų jautienos gamintojams E, mes žinome, kad e, yra argumentų, kurie atsižvelgia ne tik į, ne, ne į vartotojų interesus, bet tik tai į e, jautienos gamintojų interesus. Bet mes žinome, kad mūsų jautienai nebus laisvos, jeigu nebus laisvos prekybos jautienos produktais tarp JAV ir ES e, grįžime vėl atgal prie kvotų ir tarifų. E, be jokios abejonės nėra kalbos apie tai, kad mes rizikuojame mūsų vartotojų e, sveikata. Ir čia netiek svarbu, ar tai inspekcija prieš ar po skerbimo. Uh, E, labai svarbu, kad mes pieno rūkštį ketiname vartoti tik tai mūsų vartotojų labui. Dėkui. Kągi to ir baigsime savo diskusijas. Dėkoju visiems. Tikiu už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Keletas liko neatsakytų. Peterio Lyze klausimais, tik iš dalies buvo atsakytas. Nežinau, ar Sanko generalinio direktorato atstovai galės atsakyti į klausimus per penkias minutės. Yra du klausimai. Pono Lyze klausimas dėl to, kokiu, e, kuriame etape galima būtų naudoti pieno rūkštį. Man atrodo, kad čia aišku, aišku viskas. Ir man atrodo komisija, kad jūs pateikėt vieną pasiūlymą ir po to jį pakeitėte. Dabar jūs sakote, kad galima būtų naudoti pieno rūkštį visame procese, ne tik tai paskutinėme etape, kai jau skedina yra ištirta. Dėl Kris Deivis klausimo, jeigu tai yra tokia puikia mintis, tai kodėl to nėra reikalaujama? Tokie yra du klausimai dar. Pone Fangertin, ar galėsite atsakyti šios du klausimus? Taip, dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jau anksčiau sakiau, siūlo, siūlymas naudoti šią rūkštį reglamente nieko nebando pakeisti iš dabar taikomų praktikų. Yra numatoma viena sąlyga, kad pieno rūkštis turi būti taikoma atliekant kontrolę ir laikantis sąlygų e, pagal AHCCP valdomą sistemą. Tai reiškia, kad skerdimo proceso metu atsakingos e, e, institucijos, kur tai yra atliekama, vis tiek privalo imti mėginius. Tai yra esminis dalykas. Ir jo mes neketiname keisti kompetitingos institucijos vis tiek privalės naudoti pieno rūkščių tik tai tada, kai tą daryti yra tinkamiausia. Žinoma, geriausia ją naudoti yra tada, kai gali atsirasti potencialus užteršimas. Tai nebūtinai yra matomas užteršimas kažkokiais matomais taršalais. Tokius taršalus reikia šalinti jau pačioj skerdykloj ir kitais būdais, ne pasitelkus pieno rūšį. Geriausia pieno, rūšį, pieno rūkštį e, naudoti tada, kai teršalai yra nematomi ir kaip potencialiai jie gali patekti ant skerdanos. Jūs kalbėjote apie skerdinos mėginių ėmimą, bet aš suprantu, kad ES ES teisės aktuose jau yra taip numatyta, kad turi būti uh, įmami mėginiai. Bet komisijos pasiūlyme teigiama, kad negalima imti mėginių iš tos dalies, kuri jau yra apdorota pieno rūkštimi. Tai kitaip sakant, proceso pradžioje skerdikla turės atrinkti kai kurias būsimos kedenos dalis, kurių jie neapdoros pieno rūkštimi ir juos palikti, pieno rūkštimi neapdoroti, kitą gyvulio dalį apdoroti pieno rūkštimi, bet jau tada negalima sakyti, kad mėginys yra įmamas iš bet kur atsitiktinių vietų, jeigu bus atlikta, atrinkta skedenos dalis kuri neapdorota bus pieno rūkštimi ir iš jos bus įmami mėginiai. Aš suprantu, kad būtent tas yra dabar sakoma pasiūlyme. Pirmininkas, turėsime dirbti be vertimo, nes vertėjai taip pat turi teisę į pertrauką, tad labai greitai atsakykite angliškai. Thank you. <clears throat> Very short. So, so there is an obligation for slaughterhouse to sample 50 carcasses per week. Slaughterhouses are not obliged to use lactic acid. They may choose to work half a day